Bene, cari colleghi, dear colleagues, we can start now. Kągi, kolegos, aš manau, kad mes turime pradėti darbą ir um, Darbo turime daug, pereinu į italų kalbą, sako pirmininkė. Ir man labai malonu iš karto šiandieną pristatyti Europos intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų stebėsienos centro, centro atstovą, o jūs žinote, kad centras yra atsakingas už um, intelektinės nusavybės teisės pažeidimus. Taip pat atvykę ir vidaus rinkos darinimo tarnybos atstovai. Jūs žinote, kad um, biuras įsidėstęs Alikantėje, Ispanijoje ir uh, džiugu matyti daktarą Kampinos, kuris atvyko, o OHEM yra vidaus rinkos darinimo tarnybos santrumpa Žinau, kad daugelis kolegų vis daugiau domisi jūsų darbu, pagėdauja geriau jį suprasti, todėl įdomu žinoti, kaip jūs atliekat palyginimus ir kaip jūsų darbas siejasi su panašias funkcijas, analogiškas funkcijas atliekančių nacionalinių institucijų darbo dabar taisyklės dėl autorinių teisių, taip pat um, klastotės ir sukčiavimas, kuris egzistuoja kultūros srityje, yra svarbus klausimai, kurie tikriausiai rūpi ir jums. Ir kaip jaunieji europiečiai galėtų daugiau sužinoti apie intelektinę nusavybę. Galų gale tai ne vien tik tai kultūros srityje aktuali problema. Šitos dalykus turi žinoti ir verslas, nes nebijotinai, kad daug intelektinės nusavybės licencijų, patentų yra registruota būtent privačioje rinkoje. Ir taip pat akivaizdu, kad šios sektoriaus, šios ryties svarba nenumaldamai auga. Po mėnesio šių metų kovo 23 dieną jūs pakeisite pavadinimą ir nuo būsite ne vidaus rinkos derinimo tarnyba, o intelektinės nuosavybės biuru. Todėl labai įdomu būtų išgirsti, kaip jūs renkate, analizuojate de, e, lyginate savo srities duomenis, kaip juos surenkate. Man atrodo, kad jūs tikriausiai e, taikote labai įvairias priemonės, kad nustatytumėt intelektinės nusavybės teisių pažeidimus. Todėl, mielai, suteiksiu Jums, ponia Kampinos, um, 10, nu, gal ir 15 minučių, o po to pasikeisime nuomonėmis su kolegomis, kurie norės um, kalbėti ir jūs turėsite galimybę reaguoti į pastabas. Ponas ir ponai, mano komanda parengė man kalbą, kuri truks 15 minučių o jūs man suteikite 10 minučių, bet aš e, pasistengsiu pats padaryti. Na, žinote, mūsų centras buvo sukurtas Europos komisijos ir prieš porą metų tai buvo padaryta, o pasiūlymą dėl tokio centro įkūrimo pateikė komisija, bet jį turėjo tvirtinti parlamentas ir taryba. Tokį patvirtinimą gavom. Ir taip atsirado vidaus rinkos derinimo tarnyba. Jūs tikriausiai žinote, kad nuo kovo 23-osios mes keičiame pavadinimą ir mes vadinsime jau kitaip ir tas pavadinimas tikiuosi išliks daugelį metų ir mes tapsime bendrijos intelektinės nuosavybės biuru. Ir tai iš tiesų geriau atspindės mūsų veiklos pobūdį bei a, mums a, patikėtas funkcijas. Ir a, jūs žinote, kad naujasis reglamentas šios ryties įsigalės maždaug po mėnesio, o Mūsų biuras šiuo metu e, veikia iš Alikantės Ispanijoje, turim e, keletą šimtų e, darbuotojų, beveik vienas milijonas dizaino registruota, 1,200 milijonų prekį, prekės ženklų ir nepamirškite, kad tai, kas, kad šiame skaitmeninėme pasaulyje mes labai išsiplėtėme ir dabar mes veikiame ir informaciją teikiame 23 kalbomis, bet to, pavyzdžiui, dizaino registracija vykdoma irgi 23 kalbomis ir e, nebejodinai, kad mes turime reikalingus e, skaitmeninius e, kompetencijos specialistus. Taigi, pirmiausia, tą mes turėtumėm daryti. Mesgi esame tinklas, todėl patį tinklą reikia sustiprinti, įtraukiant viešai sektorių ir privatų sektorių. Kas yra tie priv, e, privatus sektorius šiuo atveju, tai yra pilietinės visuomenės atstovai, su kuriais reikia susitarti, o tai tikrai ne visada lengva padaryti, bet mes stengiamės vis daugiau įtraukti pilietinės visuomenės atstovų su kuriais veikiame tikrai konstruktyviai. Dar mes dirbame su pramonės atstovais. Viešojo, viešojo sektoriaus ir valstybių narių atstovais. Bet pirmiausia, ateitie reikės stiprinti mūsų tinklą, nes dirbame europinių lygių ir netgi dirbame tarptautinių lygių, todėl uh, Uždavinys numeris vienas tai yra tinklo plėtra. Kai kalbame apie intelektinės nusaibės teisės ir jų vykdymą, jų įgyvendinimą, tai tikrai uh, institucijų ir įstaigų skaičius yra didelis. Bet reikia kai registruojamas patentas ar intelektinė nuosavybė, reikia ieškoti labai dažnai specifinių žinių, specifinių žinių turinčių specialistų. Kitas dalykas, reikia mums um, renkti geresnės ir trumpesnės ataskaitas, kad būtų galima įsivaizduoti viską ir suprasti. Bet uh, nors uh, daug kas pagerėjo, Pavyzdžiui, įrodymų rinkimas pagerėjo, duomenų rinkimas pagerėjo, prisiminkime Eurostato pertvarkymą. Tačiau mūsų atveju tam, kad mes galėtume tinkamai veikti ir pateikti mūsų politikams informacijos, o jūs priklausote tokiems, teisingas žinias tam, kad jūs priimtumėte teisingus sprendimus. Taigi po to, kai centras taps biuru, kokiu rezultatu laukiame? Na, gal nebus per drąsų patikėti, bet mes tikimės, kad įgysime teisėtumo daugiau. Tapsime viešuoju biuru, kuris bus pajėgus parengti aiškę metodologiją. Ir tai bus pirmasis mūsų darbas, nors bet kokią metodologiją galima keisti. Ir mes nebejotinai turėsime sutvarkyti ir duomenų rinkimo bei naudojimo sritį. Ketiname nurodyti, iš kur atkeliauja duomenys. Šiandien mes minimi parlamento e, komisijos ir kitose dokumentuose mus mini ir cituoja ir pramonės atstovai. Ir mūsų paslaugomis naud... E, mūsų paslaugos labai svarbios, pavyzdžiui, kad ir policijos darbe. Bet o pirmiausiai mes atlikome tyrimą kartu su JAV vyriausybė ir mes vadovavomės panašia kaip ir JAV metodologija, bandydami įsiaiškinti, kiek plačiai intelektinės nusavybės teises naudojančios įmonės prisideda prie europinio BVP augimo. Ir turiu pasakyti, kad rezultatai pakankamai įspūdingi. Mes, aišku, nesiginčijame, kad pramonė intensyviai naudoja intelektinės nusavybės, naudojasi intelektinės nusavybės teisėmis. Tačiau svarbiausias dalykas, kaip yra, pavyzdžiui, e, užsienio prekybos balanse. Tai <clears throat> beveik 39 procentus tokios teisės sudaro Europinė BVP. Ir taip pat pramonė prisideda sukurdama 35 procentus da, naujų darbo vietų. Prisideda tiesiogiai arba netiesiogiai prie tokių darbo vietų kūrimo. O be to jų indėlis į ES užsienio prekybą siekia 90 procentų. Yra ir dar vienas tyrimas, kuris atliktas, jūs galite su juo susipažinti centro tinklalapyje, internete. Ir tie trys skaičiai, kuriuos aš jam pateikiau, anaiptol nėra viskas. Nes e, mes analizavome, kokius rytis labiausiai prisėda, ar tai yra dizainas, ar prekės ženklas, intelektinė nusavybė ir taip toliau. Dar yra klasifikavimas pagal valstybės narės, tai jūs galite pasižiūrėti. Dar vieną tyrimą mes vykdėme tam, kad įsiaiškintume, ką galvoja ES piliečiai apie intelektinę nuosavybę, privatumo teisės ir um, klastotes. Ir vėlgi, gauti skaičiai mūsų per daug nenustabimo, tačiau, kaip ten bebūtų, tai yra iš dalies tam tikras įrodymas vykstančių procesų. Man atrodo, kad uh, tyrimė dalyvavo kažkur apie 23 tūkstančius uh, visų valstybių narių piliečių, o metodologija buvo labai panašiai ta, kuri gana plačiai naudoja eurobarometras. Ir didžiulė piliečių dauguma, apklaustųjų dauguma, mano, kad be intelektinės nusavybės teisų situacija <clears throat> virstų chaosu ir tai būtų kapitalizmo pabaiga. Be intelektinės nuosavybės neįmanoma, ko gero, būtų tikėtis <clears throat> itin didelio kūrybingumo ar sparčių inovacijų. Taigi, tokie yra per 30 procentų ES piliečių mano, kad suklastotų produktų pirkimas yra savotiška protesto prieš kapitalizmą išraiška arba protesto prieš tarp valstybinės bendrovės arba, pavyzdžiui, jie galvoja, kad, na, štai kaip nušluoščiau nosį kitiems arba jie mano, kad tai yra pakankamai išmintingas pirkinys, geras pirkinys, nesutaupote pinigų. Taigi viskas priklauso nuo apibrišties. Ir kada mes lyginame ir kada mes, pavyzdžiui, jeigu mes apklaustume tuos, kuriem yra tarp 25 ir 29 metų amžiaus, tai ten skaičiai dar įspūdingesni. Todėl iš dalies, jeigu viskas vyks taip, kaip dabar, tai mes prarasime nemažai mūsų piliečių, kurie abejoja taisyklėmis reglamentuojančiomis intelektinės nusavybės teisės. Ir štai čia jau problema, kurią turės spręsti politikai. Be tokių bendro pobūdžio tyrimų, kurios mes, kurių pagalba mes aiškinamės tendencijas ir sviravimus, ką reikia daryti, mes taip pat bandome ištirti, kokią žalą da padarė, sakysime, ekonomikai, intelektinės nusavybės teisių pažydimas. Mes taip pat atlikome keletą atskirų sektorių, atskirų sektorių atskirų sektorių tyrimų, na pavyzdžiui, e, juvelyrinių dirbinių srityje ir skaičiai įspūdingi. Penki srityse vyko tyrimas, tai yra avalinė, papuošalai ir taip toliau. Ir teisėtai veikianti pramonė kasmet praranda 59 milijardus eurų nes jie praranda rinkos dalį. Tai nebūtinai tiesiogiai pinigai, bet rinkos dalis. Aišku, yra metodologija. 59 milijardai eurų gal ir nedaug pasako, nes aš neįsivaizduoju, ką tai reiškia. Bet tai prilyksta vienam, vienai trečiai Portugalijos BVP Taigi nuostolis yra maždaug toks kaip trešdalis Portugalijos BVP. Na, dar gal ko gero svarbiau, kad, kad prarandama maždaug apie 647 tūkstančiai darbo vietų. Ir mes planuojame Taigi mes planuojame tęsti e, toliau šitą darbą ir galbūt e, po tam tikrų tyrimų pasirodės, kad e, nuostoliai yra kur kas ženklesni ir prilyksta Portugalijos ir iš dalies Ispanijos BVP procentų. Dabar dar negaliu pasakyti, kada viešai bus paskelta šita svarbus tyrimas, bet turiu pasakyti, kad mes jį vykdėme kartu su EBPO, nes galvojama apie bendrą priemonę, kuri padėtų kovoti su intelektinės nusavybės teisų pažeidimais. Ir mes, aišku, savo politiniams vadovams pateiksime visus reikalingus skaičius apie pažeidimus. Dėl duomenų bazės. Mes bandome daugiau pateikti argumentų ir mes turime savo duomenų bazę, joje kaupiama informacija, kurią teikia įmonės apie nusavybės teisės ir apie a, suklastotas prekes, dabar 280 įmonių teikia tokią informaciją. Taip pat ten yra informacija, kuri leidžia patikrinti, ar prekė ženklas autentiškas ar ne. Yra sudaromi duomenų bazėje net atskiri, atskiri, atskiros laikmenos kuriuose talpinama informacija apie kopijas, apie klastotės, apie kitus dalykus, kurie padeda kovoti su klastotėmis. Duomenų bases e, plėtojame kartu su komisija, su augimo generalinių direktoratų. Deja, man nėra skirta daug laiko, todėl apie duomenų bazės plačiau ir nekalbėsiu. Manau, kad e, pakankamai ilgai jau kalbėjau, daugiau negu 10 minučių ir todėl man belieka tik padėkoti Jums už e, kantrybę ir dėkoju Jums, ponė pirmininkė, už kvietimą čia atvykti. Dėkoju. Iš tikrųjų, tai, apie ką Jūs kalbėjote, buvo labai įdomu ir beje turiu prisipažinti, kad mane ir suneramino kai kas, nes akivaizdu, kad observatorijos mums e, iš tikrųjų labai reikia. Ir nebejoju, kad kolegos dabar norės užduoti Jums nemažai klausimų tam, kad galėtų sužinoti daugiau apie Jūsų darbo patirtį. Ir gal Jūs taip pat papasakotumėte ir e, apie tai, kokias e, pamokas galima būtų išmokti iš jūsų patirties. Taip pat būtų įdomu ir sužinoti apie tai, kaip valstybėms narėms sekasi užkirsti kelią produktų padirbinėjimui, kaip kovojama yra su šiuo reiškiniu. Na kągi, dabar suteiksime galimybę kolegoms pasisakyti, ponė mhm. Debačka. Labai dėkoju. Su didžiuliu susidomėjimu klausiausi jūsų kalbos. Ir dabar norėčiau užduoti Jums kelis klausimus. Pirmiausia, norėčiau Jūsų paklausti, Jūs nedalyvaujate darybose dėl TTIP, transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės e, e, sutarties, bet ar jūs stebite, kaip vyksta darybos? Nežinome, kad JAF ir Europoje skirtingai rūpinamasi intelektinės nusavybės e, apsauga. Antras klausimas. Jūs visiškai teisingai sakėte, kad mus visus neramina tai, kad e, reikia šviesti e, jaunimą. Jūs minėjote e, jaunuolius nuo 15 iki 22 metų. Ir gal reikėtų jau pradinėje mokykloje ir vidurinėje mokykloje kalbėti apie intelektinės nusavybės apsaugos svarbą. Pone Trupelį. Dėkuoju Jums už Jūsų prezentaciją. Jūs kalbėjote apie neteisėtą E, duomenų e, e, parsisuntimą. Ir taip pat apie tai, kad ši problema yra itin aktuali jaunimui. Ir sakėte, kad kai atsiranda paslaugos, kurios leidžia atsisiųsti labai aukštos kokybės informaciją, tuomet paprastai tokios paslaugos ir pasirinkamos. Mes nemažai stengiamės tam, kad sumažintume neteisėtų tokių, tokių veiksmų skaičių ir kaip jūs vertinate tas paslaugas? Ir kai kalbame apie dizainą ir prekės ženklus, gal galėtumėt papasakoti apie tai, kaip jūs kovojate su neteisėtų dizaino ir prekių ženklų naudojimu? Ci sono altri interventi? Ar dar kas nors norėtų užduoti klausimus, ar jau galime suteikti galimybę mūsų svečiui atsakyti į klausimus? Aš norėčiau Jūs paklausti apie tai, kokius galiojimus Jūs turite, kaip Jūs renkate duomenis, kaip pavyzdžiui, duomenys apie e, standartizuotus e, rodiklius, kaip jūs bendradarbiaujate su kitomis observatorijomis, ar jūs tiesiog stebite, kas vyksta, ar jūs e, aktyviai renkate informaciją. Ar, ga, ar jūs turite galimybę, pavyzdžiui, kaip nors prisidėti prie teisės aktų rengimo? Pavyzdžiui, e, rengiam, rengiame direktyvą dėl autorių teisų apsaugos. Ir ar jūs ketinate prisidėti prie šio teisėkuros proceso? Pavyzdžiui, jūs galėtumėte teikti mums nemažai įdomios informacijos. Yeah. Aš pirmiausia atsakysiu į e, pirmininkės klausimą. Iš tikrųjų, aš pamiršau jums kai ką pasakyti. Ir pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad parlamentų yra atstovaujama observatorijoje. Ir e, atstovaujama yra privačiam ir viešam sektoriui. Ir e, mes rengėme plenarnius posėdžius, kuriuose da, kviečiame dalyvauti mažiausiai dešimt Europos parlamento narių. Antra, mes neturime teisėje kuros e, įgaliojimų ir e, net ir negalime dalyvauti ankstyvosiuose teisėkuros proceso stadijose. Bet mes rengėme įvairias studijas įvairius tyrimus ir tikimės, kad taip mes pris, galime prisidėti prie politikos formavimo. Mes galime renkti rekomendacijas, tą darome, kai Europos komisija prašo mus parengti tokias rekomendacijas. Bet teisėje, kurios galios, kaip žinia, priklauso kitoms institucijoms. Europos komisija turi teisėkuros iniciatyvos e, teisę ir lygiai taip pat Europos komisija yra ta institucija, kuri derasi dėl transatlantinės partnerystės. Mes e, gauname šiokios tokios informacijos iš komisijos apie šias dėrybas, bet šiaip mes negaliu pasakyti, kad mes stebime, kaip vyksta dėrybos. Uh, aktyviai. Ir tiesiog galiu pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai komisija reikia, e, reikia mūsų pagalbos, tuomet jie konkrečiai mus kreipiasi. Mes turime daugybę įvairiausių programų, kurios yra skirtos tam, kad mes galėtume skleisti informaciją e, jaunimo tarpe. Čia daug ką galima būtų pasakyti. Ir pirmiausia, noriu pasakyti, kad mes e, turime fondą, kuriame yra milijonas eurų Ir šios lėšos yra skirtos e, na, toms nacionalinėms kampanijoms, kurios, kurių metu kalbama apie Europos reikšmės e, projektus. Ir mes ką tik atrinkome 13 projektų, kurie bus gyventinami pagal šią programą šiemet. Ir e, šių projektų tikslas yra padidinti jaunimo informuotumą Mes taip pat esame parengę intelektinės nusavybės e, tokią lentelę, kai mes žinojome, kad turime problemą su jaunimu nuo 16 iki 24 metų, tuomet mes pagalvojame, kad reikėtų e, stebėti situaciją tam, kad išsiaiškintume, kas neramina jaunimą, kokiais e, informacijos šaltiniais jie naudojasi. Pavyzdžiui, mums yra žinoma, kad jaunimai labiau nei mes, arba bent jau nei aš, yra linkę naudoti socialiniais tinklais. Ir todėl mes taip pat pasitelkėme socialinius tinklus tam, kad galėtume pasiekti jaunuolius ir stengiamės kleisti tą žinią pozityviai ją pateikdami, nes žinome, kad jaunimas tikrai nemėgsta, kai jam pasakoja kažkokias negeras, negražias, nemalonės istorijas. Todėl mes kalbame apie sėkmės pavyzdžius. Mes turime ir net tinklapį, kuris vadinasi Ideas Power. Galite jį pasitikrinti internete. Taigi turime daugybę įvairių iniciatyvų. Ir netgi galvojame apie taip, kaip galima būtų uh, pasiekti net ir jaunesni, jaunesnius jaunuolius. Aš turiu tris vaikus, vienam yra 31 metai, kitam 18, o jauniausiam yra 10. Ir galiu pasakyti, kad jie naudojasi internetu kur kas greičiau ir geriau nei aš. Ir mes stengiamės taip pat bendradarbiauti su Europos su Euromis, įvairiomis mokyklomis Europoje tam, kad ir jos pateiktų mums savo uh, uh, viziją apie tai, ką mes galėtume padaryti. Pone Trupil, apie ką Jūs klausėte? A. Pone Trupil. Mes turime duomenų e, apie tai, kad kad mokesčiai pakeičia e, informacijos e, atsisiuntimo tendencijas. 2012-2013 metais filmai ir televizinės, televizijos laidos buvo atsisiųstos neteisėtai 50 procentų mažiau nei anksčiau. Tai yra prieš įvedant mokestį. Ir tą patį matome ir su muzika ir matome, kaip situacija pasikeitė po to, kai atsirado Netflix. Be abejo, situaciją reikia stebėti ir mes matome, kad rinka labai greitai keičiasi ir nors e, da, galimybės teisėtai atsisiųsti kokį nors, kokį nors kūrinį vis dar yra gan ribotos, vis tiek situacija gerėja. Čia dabar reikia kalbėti apie tai, kokį turinį galima e, atsisiųsti teisėtai. Nes realiai matome, kad to turinio nėra labai daug ir taip yra dėl įvairių susitarimų, ar tiksliau jų buvimo Europos Sąjungoje. Taip pat mes turime ir e, rezultatų suvestinę. E, ir joje yra nurodyta, kad 30 e, procentų jauni, jaunų žmonių neteisėtai atsisiunčia kokį nors turinį dėl to, kad jie galėjo, kad tokį turinį buvo paprasčiau surasti internete ir uh, jį gauti galima buvo greičiau nei naudojantis teisėtais kanalais. Ir beje, da, moteris dažniau pasirinka šį da, metodą. Taigi da, negalime teikti, kad mūsų turimi įrodymai visiškai viską gerai aiškiai įrodo, bet matome, kad jei da, yra didinamos galimybės teisėtai atsisiųsti kokį nors turinį, tuomet e, jaunimas e, naudojasi šiomis galimybėmis. Bet jie taip teigia ir mes neturime jokių priežasčių jais netikėti. Mes, e, kaip minėjau, stengiamės padėti de, įvairioms institucijoms geriau kovoti su prekių padirbinėjimu. Mes nesame operacinė veiklos įstaiga, nesame ir politinė įstaiga, bet mes naudojamės visomis turimomis priemonėmis tam, kad padėtume įvairioms institucijoms geriau atlikti savo darbą. Dėkoju. Man atrodo, ponas Gramatikakis, gramatikakis prašė žodžio. Georgijos, prašau, įsijungite mikrofoną, sako pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su tuo, kurį uždavė mūsų pirmininkė. Manau, kad atsakymas į klausimą nėra patenkinamas. Kalbėtojas aiškiai nurodė, kad tam tikrą prasme, tai yra kaip ir nepriklausoma institucija, bet kartu tai yra lygiai priklausoma. Dešimt e, Europos parlamento narių ten priklauso, aš to nežinau, bet yra, yra tam tikras biudžetas ir aš manau, kad e, šito stebėsinos centro e, teikiama informacija nėra kažkas ypatingo, yra ryšių su Europos komisija taip pat. Tad norėčiau pereiti prie kito klausimo. Man padarė įspūdį tą atliktą studiją ta studija yra išties įdomi. 38 procentai jaunų žmonių, kurie nelegaliai atsičiu, atsisiunčia filmus, e, mano, kad tai nėra jokia klaida, nes jie tos filmus atsisiunčia asmeniniam naudojimui. Jie visiškai nemano, kad pažeidžia autorių teisės, Ir kitas skaičius, 25 procentai jaunų žmonių mano, kad e, pirmieji atsakymai, kuriuos pateikia paieškos variklis, e, yra tie atsakymai, kurių jie ieško, bet man atrodo, kad tai yra tam tikras nesusipratimas. Dar kitas klausimas, klausimas, kurį iškėlė ir kiti kolegos. Kokių priemonių ketinas imti stebėsinos centras, kad būtų užkerstas kelias intelektinės nusavybės taisyklių pažeidinėjimui? Jūs sakėte, kad e, nedaug turite priemonių savo dispozicijoje, bet aš manau, kad tas klausimas nelabai rūpi, tiesą sakant, tas aspektas nelabai rūpi kūrėjams. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Na, man atrodo, reikia atsakyti į tuos visus pastaruosius klausimus. Prašom. Dėkoju. Mes turime tam tikrą savo agentūros valdysenos modelį. Tas stebėsenos centras e, tampa intelektinės nusavybės biuru ir mes e, nesam priklausomi nuo ES biudžeto. Stebėsenos centras turi tam tikrą specifinį valdymo modelį. Egzitu, egziten, egz, valdyboje yra privataus sektoriaus atstovų ir turite taip pat viešų struktūrų atstovus, tai yra valstybių narių atstovai, plus atstovai iš Europos parlamento ir Europos komisijos. Manau, kad paaiškinau tą valdysenos modelį pakankamai. Ir Norėčiau pasakyti, kad jaunuoliai nėra kažkokie nemastantis ar nesuprantantis, bet rezultatai yra tokie, kokie yra. Ir nekokie tai yra rezultatai. Manau, kad jeigu nedarysim nieko, situacija tik blogės. Ir tie rodikliai prasties. E, jie pažeidžia aurojų teisės. Taip, ne, ne tik autorių. Kai galim, ką mes darom? imamės priemonių, bet mes nesam, nesame kažkokia teisės saugos institucija, nesam policija. Mes galime, e, na, bandyti patraukti dėmesį į tą pusę, kreipti dėmesį. Studijoje yra pasakyta štai kas, kad yra svarbu suprasti, kaip svarbu kurti inovacijas ir kaip saugoti tas teisės ir kad apie tai turėtų jau būti kalbama mokyklose. Tai turėtų būti e, galima palyginti su gera praktika, kurios jau yra pasaulyje. Pietų Korejoje, JAV, kai kuriuose kitose šalise. Mes palaikom ryšius su RECT e, generaliniu direktoratu. Tai yra direktoratas atsakingas ir už švietimo reikalus. Ir bandome sukurti tokius du tinklus - mokytojų vieną vertus tinklą, o kitą jaunuolių tinklą tam, kad galėtume parengti medžiagą, kurią klasėje galėtų naudotis e, mokiniai ir kuri mokiniams atrodytų priimtina. Mes taip pat teisinius siūlymus įvairius teikiame, kad galėtume žmonėms padėti greičiau suprasti, kaip jie gali susirasti jiems reikalingą turinį legaliai. Mes Dė, taip pat vystome tai, kas Europoje dar nėra labai įprasta. Tai yra dažni klausimai pateikiami apie intelektinę nusavybę. E, yra visa eilė dalykų, kurios, vei, kur, kurias reikia susirasti. Mes matome, kad 28 skirtingos tvarkos intelektinės nusavybės egzistuoja. Ir jeigu mums tai yra sunku specialistams, tai supraskite, kaip jaučiasi 14, 15 ar 16 metų jaunuoliai, kad jiems reikia suprasti tas taisyklės, kas, kas galioja, kas ne ir kokių taisyklių turi laikytis. Tačiau, e, na be abejo, atsakomybė tenka mums pirmiausia. Jums tiksliau jinai tenka. Mes nesam tobuli, bet bandome savo darbą dirbti kuo geriau. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. puikiai žinome, kad jūs nesate nei policijos padalinys, nei teisėkuros institucija. Tačiau jūsų atliekamas darbas yra susijęs su tam tikru, na, autoritetu. Jūs esate atlikę e, tyrimų, pavyzdžiui, su, susijusių su e, prekių padirbinėjimu, žinome, kokia yra situacija ir tų studijų rezultatai mus gali paskatinti veikti aktyviau. Jūs mums pateikėte įrodymus tam tikrus ir iš jų matyti, kad reikia užtikrinti geresnę pusiausvyrą tarp šalių apsaugos ir kita vertus galimybės pasiūlyti tokius verslo modelius, kurie būtų skirtingi, atitinkantys šiandienos poreikius. Mes irgi apie tai mastom. Na, kaip ten bebūtų, e, Ši diskusija buvo tikrai labai įdomi. Manau, kad galėsite perduoti mums visus duomenis. Vyksta tas nulatinis dialogas tarp mūsų ir manau, kad mes čia diskutuojame ir matomės ne paskutinį kartą, bet turiu dar vieną klausimą. Kai kolegų klausiu, kas nori kalbėti, raginčiau juos pakelti ranką labai aiškiai. Ponui Nekov suteiksiu labai labai trumpam laikotarpiu žodį, paskui Europos komisijos atstovams leisime reaguoti, paskui mūsų svečiams. Tai yra paskutinis, paskutinė galimybė tarti žodį. Dėkoju. Labai vertinu tą e, mūsų diskusiją. Kaip jaunas žmogus turiu klausimą, kaip ketinate pakeisti vyraujančias tendencijas, pavyzdžiui, Bulgarijoje Jauni žmonės mano, kad, pavyzdžiui, e, tinklalapis Torrent e, yra puikus dalykas ir kad nelegaliai atsisiųsti norimą turinį yra lengviau negu legaliai. Jauni žmonės, kurie atsisiunčia nelegaliai filmus, naudodamiesi torrent tinklalapiais, neturi jokių garantijų, kad jeigu jie mokėtų, tai tie pinigai patektų į teisingas rankas, į tas, kur turėtų patekti. Jie mano, kad tie pinigai gali patekti kai kurių organizacijų kišenės, kai tokias kišenės, kurios yra nelabai aiškios, nelabai kam priklauso. Ir jie sako, kad nelegaliai atsisiųsti tokį turinį yra daug lengviau negu legaliai. Dėkoju. Ar norėtų komisijos atstovai kalbėti, klausė pirmininkė. Prašau. O paskui vaiksime šio klausimų nagrinėjimą. Ačiū, ponė pirmininkė. <clears throat> Trumpai. Prisimenant tai, ką sakė centro vadovas. Taip, centras teikia informaciją, kuri mums itin reikalinga, plėtojant šios srities politiką ir e, intelektinės nuosavybės teisų apsaugos direktyvą įgyvendinant, mums tokie duomenys, kurios surenka biuras, labai reikalingi. Tuo labiau, kad mes taip pat ketiname atlikti naują poveikio vertinimą. Iš tiesų, e, centras neturi teisėkuros galių, bet jeigu kalbame apie tinklo suderinamumą, apie valstybių narių veiksmų suderinamumą, tai tai nebejotinai yra labai aktualu. Jūs žinote, kad ir praeitėje, ir dabar mes vykdome, e, vykdėme ir dabar vykdome labai daug informacinių kampanijų. Bet turiu pasakyti, kad ne viskas pasitenkina, ypač pavyzdžiui, neigiama žinia, jinai neduoda naudos. Ir jeigu jūs pasižiūrėsite uh, į tai, ką mes planuojame, tai tikrai mes planuojame tam tikras kampanijas, kurių pagrindinis taikinys yra jauni žmonas. Ir dar, aš visiškai pritariu, bet ne dėl savo asmeninės patirties, kad nelegalus um, tinklalapiai uh, patogesni yra vartotojai. Bet, uh, žinokite, uh, jų kūrimas yra, reikalauja minimalių pastangų ir galų galia jie vagia patys produkciją ir nemoka už dizainą. Todėl Žmonės, kurie siūlo naudotis tokiais e, tinklalapiais, yra paskiri naudotai, o skaičiai, kaip jūs žinote, nebejotinai daro įspūdį. Jeigu jūs įsivaizduotumėte, kokius pinigus uždirba tie e, e, neteisėti tinklalapiai, pagrindėje gauna iš neteisėtos reklamos savo pajamas, tai jūs labai nustepsite. Todėl reikia galvoti, susėdus su valstybės narimis, kaip pirmiausia tvarkyti reklamos rinką kad e, galiausiai mes e, neišsikastume patys savo dobės. Ačiū, ačiū komisijai. Gal mes galėtume paskelbti konkuren... E, konkursą jauniems žmonėms, kurie būtų pasirengę pertvarkyti tinklapio konstrukciją, tinklapio architektūrą. Nes e, galų gale ir jauni e, žmonės daugiausiai ir naudojasi klastotėmis. Taip, ačiū, ponia pirmininkė, aš pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus. Taip, jaunimas um, naudojasi neteisėtai. Ir e, jie taip pat bijo, kad nebūtų pavokti jų duomenys, jų kreditinių kortelių duomenys, mokėjimo kortelių duomenys ir taip toliau. Mes e, stengiamės nustatyti tokias rizikos zonas. Beje, viena iš rizikų yra, kad naudojantis tokiais netaisėtais tinklalapiais jūs rizikuojate kompiuterį apkrėsti virusų. Be to, centras yra pasirašęs tarpusavio supratimo memorandumą su Europolu ir Eurojusu tam, kad galėtume kovoti su klastotėmis, su neteisėtais tinklalapiais ir mes Europolui e, e, skiriame apie pusę milijono vien tam, kad būtų e, geriau kovojama su neteisėtais tinklalapiais kuriuose galima pasikrauti neteisėtai produkciją. Pirmininkė, na kągi. Ačiū visiems ir atsiųskite mums visą informaciją, kuri gali būti mums įdomi, ypač e, kiek tai susiję su kūrybinė pramonė, kūrinių pramonė. Ir a, e, nebūtinai a, e, vien tik a, informacija, kuri tiesiogiai susijusi su mūsų kompetencija, nes mus, pavyzdžiui, visai domintų ir jūsų surinkta informacija apie švietimo sritį. Dabar informacijos vartai tą informaciją, kurią jūs renkate. Taip jinai ir mums būtų naudinga. Jeigu jūs gautumėte tokios medžiagos, tai prašom, siūskite mums. Mes esame atviri bendravimui ir tikiuosi, kad šiandieną susitinkame tikrai ne paskutinį kartą. Bene, colleghi, qui continuiamo con i nostri lavori. Ačiū kolegos. Manau, kad reikia griebti kitą klausimą. O kitas klausimas tai keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Tiboru Navrasisku. Ir šiuo atveju pranešėja yra Andrija Boskor. O tema ES jaunimo strategija ir jos įvertinimas. Jūs žinote, kad strategija po trijų metų bus peržiūrėta, nes dabartinė strategija aprim, apima laikotarpį iki 18 metų. <clears throat> Tikiu, kad ir šešėliniai pranešėjai yra pasirengę konsultuotis šiuo klausimu. Mes um, tikrai es, uh, turime būti atsakingi už um, jaunus žmonas. Ir mes e, turime galvoti apie būsimas kartas, jaunimo formą ir taip toliau. Todėl pirmiausiai suteiksiu žodį pranešėjai, o po to paprašysiu uh, šešėlinius pranešėjus pasisakyti. Andrėja, taigi žodis tau. Labai ačiū Silvija. Aš pereisiu į vengrų kalbą sako kalbančioji. Aš manau, kad tas žmogiškasis aspektas, žmogiškasis kapitalas, o jaunimas yra mūsų žmogiškasis kapitalas, yra labai svarbus dalykas, jeigu mes galvojame rimtai apie Europos ateitį. Todėl būtina užtikrinti kad tuos 19 milijonų jaunų žmonių mes gerai išnaudosime. Nebijotinai, kad kilus ekonominiai, finansiniai krizai, jaunimas nukentėjo, ko gero, pakankamai rimtai. Dar jauni žmonės mano, kad jie yra stumiami iš visuomenės ir tampa todėl lengvų ekstremistų taikiniu daugelis jų nebaigia mokyklos. Aš manau, kad naujoji strategija turėtų į visas tas blogybės atsižvelgti ir neatsižvelgia. Bet kita vertus reikalinga strategija nuolatos peržiūrėti ir tai jau priklauso valstybių narių kompetencijoje. Kita vertus, ES gali sukurti pagrindą, kurio mes um, naudotumėmės ir mes turime pasinaudoti atviro koordinavimo metodu Dar vienas dalykas, kuris akivaizdus, kad e, už jaunimo reikalus atsakingi ministrai taryboje turėtų e, e, rimčiau paanalizuoti jaunimo problemas ir galiausiai primti sprendimą dėl priemonių, dėl strategijoje nurodytų priemonių, kurios bus pirmiausia įgyvendinamos. Įvairūs rodikliai uh, patvirtina, kad padėtis tikrai negerėja. O tai reiškia, kad mes neišnaudojame turimų, turimų priemonių. Kita vertus, aišku, valstybės narės susiduria su labai skirtingomis problemomis ir todėl neįmanoma visų tempti ant vieno kurpalio. Manau, kad priemonės turi būti tokios, jog leistų jas lengvai pritaikyti prie vietos poreikių. Kaip aš jau sakiau, strategija aprėmė laikotarpį iki 18 metų ir tokias rytis kaip švietimas, profesinis mokymas, fizinės ir psichinės būklės gerinimas yra numatyti du pagrindiniai strategijoje prioritetai. Viena vertus, pereimas nuo švietimo į darbo rinką turi būti lengvesnis, jauniems žmonėms turi tapti lengviau įsidarbinti, užsiimti profesinę veiklą ir užsiimti politiką. Mes pripažįstame, kad e, šiuose srityse tikrai netvėrėme visų galimybių jauniems žmonėms. <clears throat> Jau pirmininkė minėjo, kad jogos ir jogos papa Nikolau buvo atsakingas už um, paskutinę strategijos peržiūrą, o kaip pirmininkė minėjo, strategija peržiūrima kas trejus metus. Taigi aš pratęsiu dabar kolegos darbą. Taryba ir komisija pateikė ataskaitą apie naujos strategijos įgyvendinimą ir būtent e, jos pagrindu aš ir rengiu savo nuomonės projektą, kuriame analizuojamos e, valstybių narių taikomos e, priemonės, europinės priemonės. Per rengimo laiką susitikau su daugeliu suinteresuotųjų subjektų, įskaitant Europos jaunimo forumo atstovais, Nebejotinai, kad informacija, kurią gaunu ir kurią surenku, atsispindi mano dokumento projekte. Aš pateikiu ir citatų, ir statistinių duomenų. O dabar <clears throat> dėl švietimo. Atrodo, kad e, šioje srityje padėtis gerėja, tačiau nebejotinai egzistuoja tam tikrų netitikimų, jeigu lyginsime valstybių narių pažangą. Dabar dėl tų, kurie per anksti pasitraukia iš mokymosi proceso. Skaičiai rodo, kad tokių mokinių skaičius mažėja. 14 metais mokyklos nebaigė 21 procentas mokinių. Tačiau kai kuriuose valstybėse, Italijoje, Maltoje, Ispanijoje, kas prastesni. Visgi šiandien galima teikti, kad mokymosi procesas tapo kur kas kokybiškesnis ir jauni žmonas e, geriau negu jų pirmtakai gali pasinaudoti tą kokybę. Trečdalis jaunų žmonių įgyja reikalingą kvalifikaciją. 22 procentai tų tarp 20 ir 24 metų įgyja aukštą įsilavinimą mokosi universitetuose. Taigi tie, kurie baigia vidurinę mokyklą, jų procentas yra pakankamai didelis. Visgi skaičiai nebūtinai atspindi tikrovę ir nebūtinai įgyjus šviet, e, baigus mokyklą jūs turite įgūdžių, kurių reikia darbo rinkai. Kita vertus, yra ir kitoks reiškinys, tai yra pernelyg aukštos kvalifikacijos reiškinys. Todėl kai kurios grupės mano, kad reikia daugiau galimybių įgyti įvairesnių kompetencijų ir įgūdžių. Apie tai kalba nemažai jaunuolių. 82 procentai jaunuolių naudojasi internetinę platformą, sudarydami tam tikrą socialinę tarsi atskirą grupę. Ir visgi labai jaunimas labai menkai dalyvauja rinkimuose, pavyzdžiui. Maždaug 50 procentų jaunuolių priklauso klubui ar organizacijai ar kažkam kitam ir tai yra teigiamas dalykas. Iš savo gipusės turime užtikrinti kad um, jaunimo asociacijos įvairios organizacijos galėtų užimti aktyvesnę poziciją visuomenėje ir veikti kas kart savarankiškiau. Tai padėtų jaunimui būti aktyvesniais. Tačiau yra kita problema - tai nedarbas. Nedarbo lygis išlieka labai aukštas tarp jaunų žmonių, 23,7 procentai prieš keletą metų, sumažėjo iki maždaug 20 procentų šiais metais, bet atskiruose valstybėse narėse skaičiai kur kas blogesni. Ir jau sakiau, kad yra apie 90 milijonų jaunuolių Europos Sąjungoje 8,7 milijono jaunuolių ir neturi jau ilgai darbo ir nedalyvauja, ir nedalyvauja mokymosi procese. Be to, didelė jaunimo dalis gyvena ties skurdo riba 27 milijonai. Vis dažniau jie atsiduria socialinėme užrybyje. Deja, nepakanka jaunų žmonių, kurie aktyviai dalyvautų pilietinės visuomenės gyvenime. Ir jaunimas nelabai noriai prisideda prie pilietinės visuomenės ūkdymo. Ar juos reikėtų labiau skatinti? Mes turėtume padėti jiems susirasti darbą, atsistoti ant kojų. Ir manau, kad kai mes vertiname, a, tai turime galvoti apie ateitį pirmiausia. Ir pagalvoti, kaip galima būtų sumažinti nedarbo lygį jaunimo tarpe ir tai vienas uždavinys, kitas uždavinys pakelti jų gyvenimo kokybę, kaip galima būtų užtikrinti, kad visi turėtų vienodas galimybės pasinaudoti siūlomais privalumais mūsų visuomenės ar rinkos. Kaip žinia, už jaunimo reikalus atsako pačios valstybės narės. Todėl reikia manyti, kad e, veiksmų derinimas tarp valstybių narių duotų neblogų rezultatų. Galų gale valstybės narės tikrai turi galimybių praktiškai veikti, tvarkydamos jaunimo reikalus. Taigi aš labai telegrafiškai išdėščiau, apie ką kalbu savo pranešime. Pranešimas pagal struktūrą suskirsitas tam tikramis dalimis, be kita ko yra dalis, kurioje analizuoju ES jaunimo projektų finansavimą kiek yra skiriama užimtumo iniciatyvai ir kitiems projektams. Dar pranešime Trumpai aptariu valstybių narių atsakomybę ir rekomenduoju tam tikras priemonės, kurių galėtų imtis valstybės narės. Dar e, vienas elementas, kurį vertėtų e, paminėti, tai yra jaunimo garantijų fondas. Bet kuriuo atveju turime analizuoti ir nustatyti, kokios priemonės padėtų jauniems žmonėms susirasti padorų darbą. kad jie galėtų patys save išlaikyti. Bet tam reikia <clears throat> atitinkamų įgūdžių. Įgūdžių, kurie tenkintų darbo rinkos poreikius ir leistų jaunimui sukaupti patirties. Viso to galima pasiekti, pavyzdžiui, mokant jaunimui stipendiją arba įdarbinant jaunus žmonės. Dar vienas dalykas tai jaunimo požiūris į darbą, į verslumą Nes verslumas, kaip žinote, gali tapti visako varikliu gyvenime. Todėl, manyčiau, reikalinga praktinių mokymo programų, be tų, pavyzdžiui, pamistrysės programų, kurios jau egzistuoja. Vienai par kitaip visuomenės gyvenime jaunimas turėtų dalyvauti daug plačiau, apie tą aš kalbėjau. Tačiau naujausi statistiniai duomenys rodo, kad jaunimo dalyvavimas tikrai nėra pakankamas ir reikia galvoti, kaip paskatinti juos veikti visuomenėje aktyviau. Turime taip pat e, šviesti apie sporto teikiamą naudą, e, sveikatos aps, e, priežiūrą Ir galiausiai dar vienas dalykas, kurį noriu pasakyti, kad būtina atkreipti dėmesį tai, jog vietos ir regioninės bei um, organizacijos turėtų e, būti tikros dėl paramos. Reikia remti jaunimo organizacijas, remti jaunimo sudaromus ir plėtojimus tinklus. Taigi, kaip matote, yra labai įvairių dalykų, todėl tikėtina, kad bus pareikšta uh, įvairių nuomonių. Nes jaunimo gyvenimą sudaro daugelis aspektų ir o, oficialusis viešasis sektorius svarbus, jo įtaka svarbi ir visi kiti. Ačiū. Dėkoju. Na kągi, man atrodo, kad e, jūs išsamei papasakojate apie savo parengtą pranešimą ir dar kai kurias jo vietas galima būtų šiek tiek geriau išdėstyti, galima būtų sustiprinti. Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie struktūrinį dialogą su jaunimu. Tai yra labai savalaikės pasiūlymas. Mes be abejo norime užtikrinti, kad jaunimas žinotų, kad jų nuomonė yra svarbi, kad jie gali prisidėti prie mūsų visuomenę formuojančių procesų. Jūs taip pat minėjote ir problemas, su kuriomis susiduria jaunimas, ir kalbėjote taip pat ir apie tai, su kokiais privalumais, kokius privalumus turi šiandienos jaunimas palyginus su ankstesniais laikais. Aš pasistengsiu prisidėti prie jūsų rengimo pranešimo. Man atrodo, kad jis yra labai svarbus. Ir dabar norėčiau suteikti žodį trims šešėlėm pranešėjai. Ponas Nekov, pirmiausia. Dėkoju, tai Silvija. Aš tikiuosi, kad šį kartą aš galė, galėsiu pasisakyti išsameu nei anksčiau, kad turės daugiau nei pusę minutės. Uh, Aš esu šešėlės pranešėjas, bet aš norėčiau išsakyti savo nuomonę ir kaip jaunas žmogus. Pirmiausia, aš manau, kad kai mes rengėme jaunimui skirtą politiką, būtina atsižvelgti jaunimo nuomonę. Ir todėl aš Europos jaunimo forume išnagrinėjau to formo parengtą situaciją apie jaunimo reikalus nuo 2010 iki 2015 metų. Ir todėl, e, pasiremdamas tą analizę, aš norėčiau e, pasidalinti savo susirūpinimu dėl kai kurių klausimų ir pateikti kelis pasiūlymus. Pirmiausia, man atrodo, kad nėra e, jokio ryšio tarp šios jaunimo strategijos ir kitų ES strategijų. Juk mes suprantame, kad vien jaunimui skirta politika ne. De, nebus veiksminga, jei ji bus, nebus susijęta su kitomis politikos sritimis. Ir galima tik tai apgailestauti, kad ši strategija nėra susijęta su jokiomis kitomis strategijomis, ypač su strategija Europa 2020. Tai mane nustebino, nes man atrodo, kad jaunimo strategija yra labai svarbi. 57 procentų jaunimo organizacijų teigia, kad niekas nesižvelgia jų nuomonę tuomet, kai yra rengiama jaunimui skirta politika. Taigi jaunimas skatina imtis iniciatyvos, bet po to niekam jų nuomonė ir jų pasiūlymai nerūpi. Taigi aš siūlyčiau kalbėti apie tai, kad mums reikėtų uh, visuomet klausti jaunimo, ką jie galvoja apie vienokį ir kitokį pasiūlymą. Ir po to, kai jie išsako savo nuomonę, mes ją turėtume atsižvelgti. Šiuo metu mes stebime kelias neįtin teigiamas tendencijas. Pavyzdžiui, matome, kad nedarbas jaunimo tarp yra didesnės nei e, bendras nedarbo vidurkis. Be to, e, jaunimas kilęs iš migrantų uh, bendruomenių ar priklausantis kokioms nors mažumoms e, turi didelių sunkumų ieškant e, darbo. Taigi jiems reikia padėti. Labai daug dažnai jaunimas e, yra priverstas dirbti tuos darbus, kurie, kurie netitinka jų kvalifikacijos. Kaipgi galima būtų šią problemą spręsti? Aš manau, kad veiksmų reikia imtis įvairiose sritise ir tokie veiksmai turėtų būti prioritetiniai per kitos penkerius metus. Pirmiausia, mes turėtume investuoti į horizontalius įgūdžius, į verslumą, į užsienio kalbų mokėjimą. Ir turime skatinti judumą. E, ir pradėti turėtume jau pradinėje mokykloje. Taip e, mūsų jaunimas galės uh, galės e, įsigyti įvairių naudingų įgūdžių. Dar vienas pasiūlymas, kurį norėčiau Jums pateikti. Aš manau, kad neformaliojo ūkdymo e, svarba turėtų būti didesnė. Kartu su solidarumo tinklu aš e, ėmiausi veiksmų šioje srityje ir praeitais metais mes paskelbėme iniciatyvą, kurios tikslas yra skleisti neformaliojo ūkdymo, e, e, didinti neformaliojo ūkdymo svarbą. Yra e, taip pat ir rekomendacijų, kuriuose kalbame apie tai, kad valstybės narys reikia imtis papildomų priemonių plečiant neformaliojo ūkdymo galimybės. Tačiau ne visur tos rekomendacijos gerai yra gyvendinamos. Pavyzdžiui, mano šalyje situacija nėra labai gera, bet žinau, kad kitur e, e, e, jos gyvendinamos geriau. Reikia pripažinti neformaliojo ūkdymo svarbą. Dar vienas dalykas, mes matome, kad migrantams dažnai trūksta įgūdžių ir uh, kvalifika, profesinės kvalifikacijos. Ir čia aš manau, kad taip pat neformalusis ūkdymas gali gali suvaidinti svarbu vaidmenį, nes toks neformalusis ūkdymas gali padėti e, jaun, e, jauniems migrantams geriau integruotis į mūsų visuomenę. Ir aš manau, kad mūsų komitetas galėtų e, pateikti tokį pasiūlymą. Pone Bokskor kalbėjo apie verslumą. Ir aš manau, kad neformaliam ūkdymui ir verslumui galima būtų teikti daugiau vietos, daugiau svarbos jūsų pranešime. Dėkoju. Dabar ponas Džembaski. Ir po to Maragel. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Bokskor, gerbėjai kolegos. Man labai rūpėjo jaunimas ir jaunimo problemos. Ir jaunimui šiuo metu Europoje gyventi nėra lengva, kai labai dažnai jie yra priversti palikti savo gimtasias šalis. Ir mes žinome iš savo patirties, kad tai skatina smegenų nutekėjimą ir tai mus neramina. Aš manau, kad mes turime atvirai kalbėti apie dabartinę situaciją ES. 5 milijonai jaunuolių iki 25 metų negali susirasti darbo. ES teigia, kad užimtumas yra mūsų prioritetas ir, ta, ir jam didinti yra formuojamos įvairios, poli, įvairi politika. Mes turime jaunimo iniciatyvą, pavyzdžiui, pagal kurią yra numatyta, kad uh, kiekvienas jaunuolis turėtų per keturis mėnesius po, po, po mo, mokyklos ar švietimo įstaigos baigimo turėtų susirasti darbą arba galimybę mokytis toliau, arba galimybę stažuotis kur nors. Tai yra puikus tikslas. Bet aš manau, kad tam, kad mes galėtume tokį tikslą pasiekti, mums reikia tikrai labai gerai parengti politikos priemonės, kuriamis galėtume e, šį, e, šią programą įgyvendinti. Ir mūsų politiką nuolat reikia peržiūrėti. Ir aš džiaugiuosi, kad dažnai rengiamos yra politikos gyvenimo ataskaitos. Dar vienas dalykas, mes turime geriau įsiklausyti į įvairių jaunimo organizacijų nuomonę, nes jos atstovauja jaunimo, jos žino, ko jaunimui reikia. Ir jaunimas beje turi nemažai įdomių pasiūlymų apie tai, kaip galima būtų įveikti dabartinę krizę. Dėkuoju toliau, ponas Maragal. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Negalėjau išklausyti viso pasisakymo. Ir atsiprašau, kad nebuvau tuo metu. Manau, kad galiu apsiriboti bendrą diskusiją. Angliškai egzistuoja toks pasakymas – kuris, mano supratimu, būtų taikytinas ir jaunimo politikai. Mesti pinigus į problemos žydinį. Toks pasakymas. Tai reiškia bandyti problemas išspręsti pinigais. Turime jaunimo garantiją, turime Erasmus programas, turime eilę kitų priemonių. Kai matome, kokie rezultatai tų visų programų. Taip paaiškėja, kad sunku nustatyti, kokios buvo sąnaudos ir koks iš to išėjo rentabilumas. Daugelį ES valstybių jaunimo nedarbas yra problema. Ir mes čia kalbame tik apie ES pinigus. Tačiau jeigu pamatytume, ką bando daryti su savo ištekliais kiekviena valstybė narė, tai pamatytume, kad rentabilumas tų viešų politikų yra labai menkas. Ir, aišku, tai yra kritikuotinas dalykas. Reikėtų konsoliduoti labiau mūsų egzistuojančias programas, kurios gali būti siejamos su e, politikomis, kurios skirtos jaunimui. Yra ir bendrų rodiklių, ES mastu. Tačiau tai neturėtų būti rodikliai, kurie žinome, kad galėtume įvertinti e, bendrą situaciją, reikėtų ne tik tradicinių rodiklių, tai yra nedarbo lygis, bet kad galėtume įvertinti pasikeitimų galimybės. Būtina, kad būtų kūriamos galimybės pasikeitimams. Trečia, būtina numatyti kriterijus. Didesniam lankstumui užtikrinti reikėtų taikyti subsidiarumo principą, kad kiekviena šalis, kiekvienas regionas reikėtų lankščiai taikyti jaunimo politikų įvairias priemonės. Kad būtų galima lankščiau vėlti su finansavimo šaltiniais, nes jų panaudojimas kartais būna labai sustabarėjęs. Ir tai leistų taip pat atsižvelgti į specifines kiekvieno šalies ar regiono situacijas. Biudžete vos ne euras bus skirtas papildomas kiekvienam, kiekvienai iš šių priemonių. Ir savo pasisakymą norėčiau baigti, ponė pirmininkė, pakalbėdamas apie tai, kaip panaudojami ES fondai. Tai prieštarauja tai skubiai situacijai, nes jeigu būtų daugiau lankstumo, daugiau rodiklių, e, jeigu būtų daugiau lėšų, kurias pateiktų ir ES biudžetas, ir valstybės narės, tai tuomet galėtume kalbėti apie konvergencijos programas ir apie problemų specifinių kiekvienai šaliai sprendimą. Turime susitarpti pirmiausia tarp Europos komisijos ir valstybių narių dėl konkrečių realistinių tikslų e, siekiant pasikeitimų mokslo E, srityje, švietimo srityje, e, užimtumo srityje. Visą tai turėtų atsispindėti pranešime taip pat. Dėkoju, ponė Soirova ir ponas Albieniai. Kviečiu kalbėti labai trumpai, kad dar galėtume suteikti galimybę Europos komisijos atstovui, formų atstovui ir galiausiai pranešėjai. Turime mažiau nei 15 minučių visam tam, tad prašom kalbėti trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai, nes iš tikrųjų mūsų pranešėjas labai išsamei, mūsų pranešėja tiksliau labai išsamei pūdino situaciją ir pateikė siūlymus. Būtent dėl to aš nenorėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta, bet kai kalbam apie efektyvumą, e, pirmiausia, kalbant apie išteklius ir visi aiškinti, kokia yra mūsų atsakomybė kokios numatytos programos susijusios su jaunimo garantija. Jos galbūt galėtų padėti sumažinti jaunimo nedarbą. Erasmus, pavyzdžiui, yra puikia programa, tai leidžia jaunimui paskui susirasti darbą. 2015 matėme tuo rezultatus ir Erasmus programoje dalyvavę jauni žmonės gali labiau įsitraukti į visuomenę, dalyvauti joje. Jie labiau linkia dalyvauti rinkimus ir šiaip visuomenės gyvenime. Taip pat norėčiau pasižiūrėti, ką ES lygmenių daro ES institucijos. Nes jos turi konkrečią atsakomybę, ką jos daro jaunimo ateičiai užtikrinti. Mes turime, pavyzdžiui, Europos parlamentą, jaunimo Europos parlamentų, tai yra jaunimo organizacija, kuri vykdo pačią vairiausią veiklą. Visą tai rodo, kad jaunesnioji karta kupran, supranta puikiai, kas yra ES. Jie laiko ES savo erdvę. Tai mums teikia vilčių, kadangi mes pergyvename labai sudėtingą laikotarpį. Dėl to turime remti tuos, kurie nori būti aktyvus, kurie nori įsitraukti į vairią veiklą. Būtent dėl to Mes e, ir turime papildomą galimybę pasižiūrėti, kaip efektyviai naudojami įvairūs resursai. Aš manau, mūsų pranešėjai apie tai kalbėjo. Dėkoju. Ačiū. Norėčiau tris dalykus paminėti, kad papildyčiau tai, ką sakė kolegė svarbu štai kas. Neįmanoma numatyti labai griežtų taisyklių jauniems žmonėms. Turime apsiriboti rekomendacijomis. Antra, vietos bendruomenės. Viena vertus, matome, kad susidurime su globalizacija – Turime Erasmus programą, tačiau nežinau, kokią dalį jaunuolių tai paliečia. Žinau, kad vietos bendruomenės yra tos, kurios turi veikti aktyviau ir padėti jaunuoliui rasti vietą gyvenime. Taip pat svarbu atsižvelgti į tų jaunų žmonių šaknis. Jeigu to nepadarysime, pažangos nebus. Daug dirbau prie šio būtent jaunimo klausimų ir prie, prie išvados, kad jiems negalime primesti kažkokių taisyklių. Jeigu bandytume sugalvoti taisyklės mokinukams, gal ir pavyktų, bet kai mokyklą jauni žmonės palieka, tai tuomet jie susiduria su didesniu poreikiu informacijos, tačiau kažkokios labai tikslios taisyklės nėra reikalingos. Vokietijos ar Skandinavijos modelis egzistuoja. E, ir aš manyčiau, kad prevencija yra svarbus dalykas dirbant su jaunimu, kad nereiktų kviesti taip dažnai policijos, kad užtektų kitokių priemonių. Turime kelti klausimą, su kokiom problemom susiduria jauni žmonės. Jos be abejo skirtingose valstybėse yra nevienodos, tačiau jaunim žmonėms reikia padėti tapti nepriklausomais. Čia vėlgi modelių yra pačių įvairiausių, kuris galėtume pasiremti, bet kad žmonės būtų jauni nepriklausomi, tai yra labai svarbus dalykas. Ačiū, sako pirmininkė, turime savo posėdėje E, padalinio vadovą iš Europos komisijos, pona Hertung, jam ir suteiksime žodį. Ačiū, pirmiausia, norėčiau. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums komisijos vardu už tai, kad Jūs labai tiksliai apibūdėtumėte dabartinę situaciją ir taip pat atkreipti mūsų dėmesį į prioritetus, kuriems turėtume skirti daugiau dėmesio. Antra, norėčiau priminti, kad jaunimo politikos įgyvendinimas vyksta daugiausia vietos ir regionų lygmenių. ES čia tik tai gali e, paremti veiksmus nacionalinius lygmenių. Taigi, kodėl mes e, įsitraukėme šią sritį? Ką mes darome? Mes koordinuojame veiksmus tam, kad galima būtų paremti jaunuolių e, gebėjimų puoselėjimą ir taip pat padėti jaunimui susitvarkyti su nūdinios iššūkiais. Tam yra parengta Europos jaunimo strategija ir mes džiaugiamės, kad e, mums pavyko pasiekti nemažai pažangos. Aš norėčiau e, paaiškinti jums, kur galima būtų surasti informacijos apie mūsų darbą. Pirmiausia, mes turime jaunimui skirtą ataskaitą, bet to Komisija yra parengusi du tarnybinius dokumentus, kuriuose kalbama apie jaunimo reikalus ir taip pat apie jaunimo strategijos įgyvendinimą. Netrukus internete taip pat bus paskelbta ir lentelė, kurioje bus nurodyta situacija atskiriuose valstybėse narėse pagal 41 rodiklį. Be to mes rengėme taip pat svetainį, kuri vadinsis Youth Wiki ir tenai bus patikima informacija apie naujausius jaunimo politikos aspektus. Ir aš manau, kad galime tik tai pasidžiaugti tuo, kad gyvendinant jaunimo strategiją visos valstybės narės uh, uh, suformulavo jaunimui skirtas strategijas. Ir tos strategijos taip pat rengiamos ir nacionalinių, ir regionų ligminių. Tai yra labai gerai. Uh, Antras svarbus dalykas yra štai koks. Mes jau susitarėme su taryba, kad gyvendinant jaunimo strategiją mes parengsime trys metinius veiksmų planus, kuriuose bus nurodyta, kaip patentinė komisija valstybės narės galės gyvendinti šią strategiją. Toliau mes parengėme daugybę įvairiausių priemonių ir jos pasiteisina, bet tas priemonės gal dar reikėtų šiek tiek patobulinti. Ir aš norėčiau paminėti du aspektus e, šiame kontekste, kurie yra svarbus. Keli kalbėtojai šiandien jau kalbėjo, kad reikia pripažinti formaliai ir neformaliai įgytus įgūdžius. Mes gyvendiname savo programas Stengiamės užtikrinti, kad tie įgūdžiai, kuriuos žmonės įgyjo dirbdami, pavyzdžiui, besištažuodami kažkur, būtų pripažinti. Ir mes turime 500 tūkstančių jaunimo pasų ir įmonės jas, juos pripažįsta, bet čia reikia dar kai ką, reikia žengti dar toliau. Dar vienas dalykas, ponė pirmininkė. Mes matome, kad jaunimas vis rečiau. Uh, dalyvauja demokratiniuose procesuose, vis rečiau ateina į rinkimus. Tai yra viena problema. Bet yra ir kita medalio pusė, tai yra tai, kad jaunimas domisi politiką. Bet e, jų nedomina politinio dalyvavimo priemonės, kurias mes taikome šiuo metu. Tai reiškia, kad mes turėtume dabar pagalvoti, uh, kokios, kokiamis priemonėmis naudojasi jaunimas ir kad bandys tomis priemonėmis e, jį pasiekti. Ir vienas iš parlamento narių šiandien kalbėjo apie tai, kad mes turime teikti daugiau informacijos jaunimo apie tai, kaip mes įgyvendinome jų patarimus, jų rekomendacijas. Ir paskutinis dalykas, kurį aš noriu pasakyti, Mes turime vieną milijoną, kuris yra, bus skirtas tam, kad galėtume kuo daugiau jaunimo įtraukti į demokratinius procesus, tam, kad galėtume suteikti jiems galimybę būti išgirstiems. Ir mes stengsime palaikyti su jais ryšį. Dėkoju, labai įdomu buvo iš tikrųjų išgirsti tai, ką jūs sakėte, bet mes turime tikrai labai mažai laiko, tik penkias minutės ir galiu suteikti jums vieną minutę. John Wilkeris yra jaunimo forumo atstovas. Prašau. Ačiū, ponė Pirinkė. Mes džiaugiamės, kad e, tiek daug e, kultūros komiteto narių susipažino su mūsų parengta ataskaita. Uh, Ir tai parodo, kad jūs iš tikrųjų gilinatės į visus jums patikėtus klausimus. Iš tikrųjų, formuoti jaunimo politiką reikia kartu su jaunimu. Ir pradėti reikia nuo, pat, nuo a, pačių pirmųjų politikos formavimo stadijų iki pat įgyvendinimo. Ir jaunimo organizacijos ir pas jaunimas yra sukaupę nemažai patirties ir mes esame a, a, labai patenkinti tuo, kad mes galime bendradarbiauti su kultūros komitetu, stiprindami mūsų tarpusavio ryšius ir taip kartu galime stiprinti jaunimo politiką, galime traukti jaunimo aspektą į visas kitas politikos sritis. Taip pat reikėtų e, siekti nustatyti tokius rodiklius, kuriais galima būtų lyginti situaciją valstybėse narėse. Ir galiausiai būtina įtraukti jaunimo organizacijas uh, E, į kiekvieną politikos formavimo procesą. Ir pradėti be abejo reikia nuo vietos ligmens, nes jis yra arčiausia e, jaunimo. Dėkoju. Dėkoju, nebejoju, kad pranešėja ir šešėliniai pranešėjai išgirs jūsų nuomonę, jie jau, pasa, jau e, mums uh, įrodė, kad jie yra susipažinę su jūsų parinktų dokumentų. Ir dabar aš norėčiau steigti žodį mūsų pranešėjai, poniai Boksor, už eh, tam, kad jį galėtų apibendrinti vykusią diskusiją. Eh, dėkoju. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas dalyvavo šioje diskusijoje ir pirmiausia be abejo dėkoju šešėliniams pranešėjams. Dėkoju Jums ir už Jūsų išsakytas mintis, už Jūsų pasiūlymus. Nebejoju, kad mes puikiai bendradarbiausime ir galiausiai parengsime labai gerą dokumentą ir tikiuosi, kad mes sėkmingai plėtosime dialogą ir Europos jaunimo formų. Eh, allora, il, il draft report sarà presentato il 10. Na kągi, pranešimas turėtų būti parinktas iki balandžio 18 dienos. Po to mes paskelbsime terminą, iki kurių galima būtų pateikti pakeitimus. O dabar mes šiek tiek palūkėsime. Komisijos narys yra pakeliui, taigi tikiuosi, kad jis netrukus pas mus atvyks, o kol kas skelbėme penkių minučių pertraukėlę. Iš tikrųjų, šiandien labai daug dirbome ir tikiuosi, kad po šios pertraukėlės prie mūsų prisijungs dar daugiau komiteto narių.

Dear colleague, can we start? If you can take your seat. Gerbiami kolegos, na kągi, aš manau, kad mes pradėsime. Gal Tikiu, kad e, visi laiku atėjote į salę ir atvyko garbingas komisijos narys. Manau, kad mūsų anksčiau prasidėjęs dialogas dabar puikiai tęsis. Labai malonu matyti komisijos narį Tiborą Navračisku. Ir su komisija mes susitinkame struktūrinio dialogo ribose. Mums labai svarbu tokie susitikimai. Nes būtent šiais metais švietimas, audiovizualinis sektorius, kūrybinė veikla Tai tos rytis, šiais, kurioms šiais metais bus skiriamas pakankamai didelis dėmesys, visokio atveju didesnis negu anksčiau. Mes žinome, kad e, kokie yra parlamento, kokie yra komisijos darbo tvarkė. Mes e, išklausysime komisijos nuomonę, paskiau analizuosime. Uh, laikotarpio po Paryžiaus delegat, e, deklaraciją, analizuosime kitus dalykus, kaip vyksta tarpkultūrinis dialogas, naujų įgūdžių dėgymas, kaip siejamas darbas su įgūdžiais. Ir reikia pasakyti, kad švietimas vaidina visose mano įvardytose sritise tikrai ne paskutinį vaidmenį. Jeigu mes norime sukurti ateitį, tai reikalinga ją kurti ant tvirto kultūrinio pagrindo. Žinome, kad e, švietimo generalinis direktoratas jungiasi su su ekonomikos direktoratu ir aš manau, kad tai sveikintinas žingsnis. Taigi, Švietimas ir kultūra taps neatsiejama mūsų bendrosios raidos dalis. Ir komisija tą ketina padaryti dar valandį. Nenorėtume, kad atsirastų kažkoks disbalansas tarp daugelio svarbių dalykų, nes pavyzdžiui ir autorių teisų sistema mus domina, teisų perkelimo problema mus domina, Visus tuos klausimus komisija yra sprendusi nekartą ir ketina spręsti toliau. Autorių teisės tikrai nėra problema, bet jos gali tapti pakankamai svarbiu problemų sprendimo įrankiu. Ir aš labai norėčiau atkreipti dėmesį į komisijos pastangas ir kovo mėnesį turėtų būti paskelbtas dokumentas dėl naujosios kultūro, diplomatijos kultūros. Ir EIVT vadovė dalyvauja parengiamajame darbe. Dar nereikia pamiršti, kad Europos parlamentas dalyvauja rengiant daugiametą programą. Kitaip sakant, pakartosiu tai, ką sakiau, šių metų programa yra labai svarbi Dar reikia paminėti be kita ko ir um, darbo atvarkę bei veiklos planą migracijos srityje. Taigi daugiau nekalbėsiu, jūs pristačiau, o jums skiriama 15 minučių, kad papasakotumėte, kas vyksta dabar, kokie naujausi darbai ir kokia mūsų laukia ateities. Labadiena. Garbingi parlamento nariai, ponė pirmininkė. Jūs labai teisingai įvardijote pagrindinės temas, kurias norėjau trumpai panalizuoti, todėl gal apie viską iš praeičių. Pirmiausia, tai aišku, kur... visa darbo tvarkė yra labai aktuali. Taip, kartu su savo kolega Marian Tyson dabar rengiame naują komisijos iniciatyvą susijusią su įgūdžių ūkdymu. Ir per keletą mėnesių reikia pažiūrėti, kaip ištaisyti problemas, kad <clears throat> švietimo dėgiami įgūdžiai geriau tenkintų rinkos poreikius, Švietimo sistema turi užtikrinti, jog jauni žmonės galės įgyti reikalingų įgūdžių, kurie padės jiems um, daryti karjerą. Tai, ko gero, pats aktualiausias dalykas. Dabartiniu mestu švietimo ir profesinio rengimo sistemos tikrai veikia nepatenkinamai. Per anksti daugelis pasitraukia iš mokymo proceso ir netiek jau daug jaunų žmonių įgyja aukšto lygio įgūdžių ir tai reiškia negali užimti geros pozicijos darbo rinkoje. Reikia ne tik suteikti galimybę įgyti naujus įgūdžius, bet reikia išmokyti ir reikalingo požiūrio, deramo požiūrio kritinis mąstymas, užsienio kalbų mokėjimas ir kiti dalykai. Visa tai yra tos savybės, kokių ieško savo darbuotojose darbdaviai. Taigi kyla klausimas, o nuo ko mums pradėti? Pradėti reikia, ko gero, mažų mažiausiai <clears throat> mokykloje, bet ko gero dar anksčiau, nes ankstyvojus vaikystėj yra įgyjami tie pagrindiniai įgūdžiai, kurie vėliau plečiami ir tobulinami švietimo sistemos pagalba. Mums reikia išsamios įgūdžių ugdymo darbo tvarkės, kuri neapsiribotų vien tik tai samdomumo lygio kelimų ir panašiais dalykais. Ir todėl mes su jumis ketiname aptarti įvairius um, elementus rengiamos strategijos, o su užimtumo komitetu balandžio 18 dieną mes svarstysime šį dalyką. Vienas iš um, dalykų, kuris man itin rūpi, tai verslumo įgūdžių mokymas. Mes tikrai turime geriau išnaudoti europiečių turimus um, <clears throat> talentus, padėti jiems tapti atsparesniais ir išmokyti uh, dirbti komandoje. Jūsų komitetas renks atitinkamą pranešimą šią temą. Pone Šutova tą padarys. Jeigu asmuo turi uh, tinkamų įgūdžių, tai jisai lengviau gaus darbą, o tai reiškia, kad uh, asmuo nepatirs socialinio atskirimo. Mes turime galvoti, kaip apsaugoti labiausiai pažeidžiamas visuomenės grupės, kad jos neatsidurtų visuomenės užrėbėje ir kad e, ne būtų suviliotai ekstremistų Aš manau, kad mes turime pirmiausia skleisti pilietinės vertybės per švietimo sistemą, per patį mokymosi procesą. Ir artimiausių metų aš ketinu pateikti pasiūlymą, kaip tai praktiškai daryti europinių, nacionalinių, regioninių ir vietos lygių. Trumpai norėčiau pristatyti kai kurias iniciatyvas, kurios viešai bus pristatomos vėliau. Pirma, Būtų gerai, kad valstybės narės dažniau keistusi patirtimi apie tas priemonas, kurios pasiteisina. Kodėl radikalizavimas tapo Europos, visos Europos galvos skaismu? ir kokių iniciatyvų imasi regionai ar vietos e, valdžios institucijos ir kur pasiekta gerų rezultatų. Antra, būtina kaip galima geriau išnaudoti europinius fondus. Erasmus Plus programa e, suvaidino ypatingą vaidmenį 400 milijonų eurų bus skirta projektams, kurie skatina įtraukti ir pilietiškumą. Ir šį mėnesį dar bus skirta 13 milijonų šioje srityje vykdomiams projektams. Bet tokia parama turi pasinaudoti tie miestai ir regionai, kuriuose socialinės atskirties problema yra itin aktuali, nes vienur yra blogiau nei kitur. Trečia, reikalinga remti mokytojus. Ir aš noriu, kad būtų turimos priemonės išnaudojamos veiksmingiau ir kad jos taikymas būtų platesnis. Pavyzdžiui, planuoju elektroninio mokymo sistemos pagalba leisti 300 tūkstančiam mokytojų Europoje pasitobulinti ir pasikeisti patirtimis su kaimynais, kurie kenčia nuo panašių problemų. problemų. Taip pat aš manau, kad turi pagal Erasmus, prog, Erasmus ribose prasidėti <clears throat> studentų mainai tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių. Ir jau šiemet bus vykdomi tokie projektai, mainai apims 10 tūkstančių jaunolių. Ketvirta. Reikia <clears throat> daugiau dėmesio te, e, e, suteikti sporto klubams ir tam darbui, kurį jie daro sportininkai, treneriai galėtų vykti į mokyklas, pasakoti apie savo patirtį. Norėčiau paskatinti penktą mūsų jaunus darbuotojus, kad jie bendrautų su jaunimu, ypač tuo, kuris priklauso labiausiai pažeidžiamoms grupėms. O tam, kad būtų galima geriau kovoti su radikalizavimu, komisija rengia visą um, priemonių bendravimo su jaunimo organizacijomis arsenalą. Dar vienas dalykas, kad reikia daugiau at, suteikti galimybių tiems, kurie patys tokių galimybių neturi. Komisijagi rengia, um, <clears throat> parengus yra dokumentą dėl kultūrinės įvairovės skatinimo, Europos pamatinių vertybių skatinimo ir uh, kultūrinių dalykų skatinimo. O jums visiems aš labai noriu padėkoti, ypač džiuliai, kurie svariai prisidėjo prie to, kad gimtų naujos idėjos. Dabar pabėgėlį ir migraciją. Šioje srityje vėlgi švietimui tenka išskirtinis vaidmuo, nesvarbu, kad tie žmonės surastų savo vietą mūsų visuomenėse. Todėl komisija renga visą rinkinį paramos e, priemonių migrantams. Ir švietimas bus e, viena iš pagrindinių priemonių. Keletas valstybių narių jau priėmė įstatymus, kurie reglamentuoja paramą besimokantiems, o Danijos vyriausybė numato, kaip galima būtų keistis sukaupta patirtimi. Dar vienas dalykas, Europoje veikiantis akademinės profesinės kvalifikacijos pripažinimo centrai turi padėti pabėgėliams, kad jų turima kvalifikacija būtų pripažįstama. Ir tai reikia padaryti kaip galima anksčiau. Per Erasmus Plus programą mes pasiūlysime internetinius kalbos mokymosi kursus. Tai leis um, pabėgėliams um, užsiemusiems anksčiau mokslinė tyriamąją veiklą prisijungti prie tokių programų kaip Marie Curie. Tam, kad būtų skantinamas tarp kultūrinis supratimas, Mes turime geriau plėtoti dialogą su savo tarptautiniais partneriais. Kultūrų diplomatija ir diplomatijos kultūra reiškia, kad reikia mokytis vieniems iš kitų negalvojant, kad kažkuri kultūra yra viršesnė už kitą. Mes rengiame iniciatyvas ir dokumentą rengiame atsižvelgdami ir į jūsų indėlį, už ką esame dėkinga. Mes taip pat manome, kad kultūros rytyje ne visą potencialą išnaudojame ir kad išorės santykiuose kultūra gali suvaidinti neprastą vaidmenį. Akivaizdu, kad dabartinėmis sąlygomis reikia labiau strategiškai orientuoto požiūrio. Ir todėl Europos komisija rengia tarptautinių kultūrinių santykių strategijos projektą ir pirmininko pavaduotoja Mohirini aktyviai dalyvauja šiame darbe nes tokia strategija padėtų geriau suprasti kitų kultūrą, leistų užmėgsti ilgalaikius santykius grindžiamus pasitikėjimu. Kultūra, kultūriniai švietimo mainai, turi tapti visų mūsų naujovių širdimi. Nes nieko nėra geriau, kaip tiesioginis kontaktas tarp žmonių, kai jie patys gali pasikeisti nuomonėmis apie vertybės ir papasakoti kiekvienas apie savo kultūrą. O kad darbas vyktų sėkmingai, turime dirbti kartu su jau veikiančiomis organizacijomis. Strategija neturi tapti dar vienu biurokratijos parengtų popieriumi dulkančių stalčyje. Tai turi būti, ji turi būti įgyvendinama ir jau įvairių iniciatyvų imtas ES lygių. Pavyzdžiui, bandomasis projektas pagal kurį bus remiami jauni kūrybingi um, kurieji jau įgyvendinamas. Ir mes turime dar užtikrinti, kad būtų geriau apsaugomas kultūrinis paveldas, kad nebūtų e, plėšiamo muziejai ir vagiamos um, istorinės vertybės, ką mes matome Sirijoje. Todėl reikia atkreipti dėmesį į tai, kokios kultūrinės vertybės patenka ES teritoriją. Na ir dar, kas susijęs su kultūrinė diplomatija. Uh, yra ir sporto diplomatija. Ir aš ketinu pateikti rekomendacijas susijusias su šias rytė iki vasaros. Jeigu skaitome žiniasklaidą, tai matome, kad sporto srityje vyksta skandalas po skandalo, pradedant korupciją FIFA, dopingas lengvojoje atletikoje ir rezultatų iš ankstinis nustatymas Tunise. Jūsų parlamentas um, patvirtino rezoliuciją raginančią imtis veiksmų ir aš ketinu tų veiksmų imtis, remdamasis komisijos sukaupto patirtimi su stambių ir mažesnių sporto organizacijų atstovus, kad galėčiau išklausyti juos ir kad jie galėtų padėti reformuoti sporto sritį. Dar viena labai svarbi sritis, kurioje komisija taip pat pateiks um, reformuojantį pasiūlymą yra susijusi su autorių teisė, teisėmis. Jeigu mes rimtai norime sukurti skaitmeninę rinką, tai mes turime persvarstyti kai kurios dalykus. Praėjusiais metais iš naujo apibrėžėme tikslus, o šiais metais teikiame pasiūlymus dėl autorių teisų apsaugos skaitmeninių kūrinių srityje ir skaitmeninėje erdvėje. Šios dalykus reikia suvienodinti, nes Kita vertus, reikia apsaugoti Europos kultūros finansinį modelį, kuris remiasi teritoriniu licencijavimu. Jau yra bent vienas pavyzdys, kuris mano galva gerai uh, nurodo, kaip galima užtikrinti tokių autorinių teisių perkelimą. Ir tas pavyzdys um, atsirado praėjusiu metu gruodį, bet aš manau, kad mes turime toliau. Mm dirbti ir ka, tam, kad už kūrybą būtų tinkamai atlyginama. Todėl tos pačios taisyklės turi galioti visiems, įskaitant ir skaitmeninės platformas, kurios um, pelnosi iš skaitmeninės kūrybos apsaugos. Ir tai man labai aktualu šis paskutinis punktas, man labai aktualus. Tačiau netaip lengva viską bus padaryti. Komisija tuo tarpu analizuoja įvairius įmanomus variantus, tačiau aš noriu pasakyti aiškiai, kad mes ieškosime gerai suderinto, geros pusiausviros sprendimo, kad e, būtų galima autorių teisų srityje pateikti rimtas priemonės. Be to, Europos parlamentas sausio mėnesį patvirtino dokumentą, kuris aiškiai rodo, kad mes siekiame tų pačių tikslų ir aš tariuosi ir tarsiuos ne tik su savo E, tarnybų įvairiais padaliniais, bet taip pat ir su jumis. Dabar dar keletą žodžių apie Erasmus Plus ir kūrybinga Europa projektus. Jie labai svarbus ir finansinės e, daugiametės programos tarpinės pežiūros požiūrių, nes tos programos turi didžiulį poveikį pačiai finansiniai programai. Dėka rimtų pastangų mes dabar turime labai geras dvi programas, kurios puikiai įgyvendinamos. Pagal Erasmus Plus programą praėjusiais metais parama gavo per milijoną žmonių ir buvo finansuota daugiau negu 18 tūkstančių projektų. Programa dar nebaigta ir maždaug 30 procentų jaunimo gavo um, judumo išmokas, o tai leidžia jiems, jiems atveria naujų galimybių. Dabar jau gaunama 2015 metų statistinius duomenis ir jie rodo, kad ir praėjusiais metais Erasmus Plus programa buvo vykdoma pakankamai sėkmingai. O ta programa padeda ugdyti aktyvesnį pilietį, keistis, skleisti tarp E, kultūrinius dalykus, padeda įtraukti migrantus. Mes labai glaučiai dirbame su valstybėmis narėmis, kad tokios programos būtų patogesnės jų naudotojams ir ketinama todėl tą programą per artimiausius mėnesius tobulinti toliau. Dabar kitas projektas kūrybinė e, Europa įgauna pagreitį. 16 metais taip pat pradės veikti finansinių garantijų priemonę. Ir tai leis Europi, Europos e, verslui atverti daugiau galimybių ir suteikti daugiau galimybių gauti bankuose paskolas. Nuo pačių metų pradžios mes taip pat uh, naudojamės šiuo projektu, kad e, būtų galima padėti ir pabėgėliams. Garbus parlamento nariai, aš labai tikiuosi, kad jūs man padėsite, nes socialinė įtrauktis yra vienas pagrindinių mano darbo prioritetų ir visą tai, ką aš vardėjau, yra aktualu. Nebijotinai, kad mes turime investuoti į žmonės, nes būtent žmonės ateityje nulems Europinės integracijos projekto sėkmingumą. Aš žinau, kad jūs e, pritarėte mano siekiams įtraukti jaunimą plačiau į darbą. Praėjusią savaitę aš e, dalyvavau pradedant antrąją projekto, kuris gimė parlamente pakopą. Pagal jį vyksta didžiulės diskusijos su jaunimu ir mes bandome įsiklausyti jaunimo balsą, galvodami apie jų ateitį. Ačiū, ponė komisarė. Manau, kad tie, kurie dalyvauja posėdyje, įvertins tą faktą, kad jūs pateikėte tikrai įdomius pasiūlymus, apie juos dar reikės diskutuoti. Tačiau jūsų veiklos programa Ir ta programa, kurią dalyjate su kitais komisarais, tikrai padės pasinaudoti kultūra, kūrybiškumu tam, kad ES priartėtų prie savo jauniausių piliečių. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį koordinatoriams, paskui ir pati išdėstysiu savo minčių. Ačiū, kad sutikote atvykti į mūsų posėdį ir paskirti mums laiko. Iš tikrųjų labai svarbu palaikyti dialogą, svarbu, kad vyktų keitimasis nuomonėmis dėl to, ką parengė Europos komisija. Svarbu žinoti, kokie yra Europos komisijos prioritetai. Ir e, tenka pasakyti, kad jūs mums čia išdėstėte visą paletrę idėjų, programų. Aš norėčiau sugrįžti prie vieno dalyko, kuris buvo kiek menkiau paminėtas, tai yra finansavimo modeliai kūrybos sektoriui. Pereitais metais e, programoje Horizontas 2020 e, daugelį finansavimo modelių, kurie turėtų padėti pagerinti ekonominę konjunktūrą Europoje, mano, matome pasirodant kultūros pramonę ir kūrybinės įmonės. Matome, kad kūrybos potencialas yra skatinamas ir dirbate kartu su ponu Moetas, ponė Bienkovska ir bandote parengti specifines strategijas tam, kad finansinių požiūrių geriau būtų remiamos tos programos, kurias turime švietimo ir kūrybos srityje. Nežinau, ar egzistuoja kokia nors strategija, kuri bendrai būtų parengta keleto komisarų. Turiu klausimą dėl Erasmus. Mes esame surengę keletą klausimų dėl šios programos įgyvendinimo ir taip ir neišgirdome, kad situacija būtų labai gera Smulkiai projektai faktiškai nebėra finansuojami skaitant ir universitetus. Kyla tam tikrų sunkumų. Ar dabar koordinavimas yra paliktas kiek nuo šaly, kaip antrailis dalykas? matome, kokie pasikeitimai vyksta visuomenėje, matome, kad aštrėja radikalizavimo tendencijos, ar nereikėtų to darbo skatinti labiau, ar nereikėtų paskatinti, kad tie smulkieji projektai galėtų būti gyvendinami, nes jie gali turėti labai teigiamos įtakos kai kuriuose Europos regionuose. Taip pat džiugu, kad paminėjote migracijos klausimą ir apie, kad paminėjote galimybę renkti mokymus, integravimui, kalbų mokymus žmonėms, kurie atvyksta kaip pabėgėliai Europos visuomenė, tai yra labai svarbu, svarbu yra tinkamai juos integruoti integruoti. Manau, kad konkrečiai galėsit pasakyti, kokios finansavimo priemonės ir kokios priemonės apskritai bus numatytos, kokias priemonės turės savivaldybės bendruomenės, užtikrinant šį integravimo darbą. Ačiū. Dėkoju. Ačiū. Už jūsų pasisakymą. Jūs išdėstėte ateities prioritetus. Aš norėčiau paminėti kultūros paveldą. Jūs apie tai užsiminėte, jūs žinote, kad Europos parlamentas ir ypač kultūros komitetas įsipareigojo kad 2000, pasiekti, kad 2018 metai būtų paskelbti Europos kultūros paveldo metai. Regis Europos komisija nelabai entuziastingai žiūri šios planus. Jie Europos komisijoje nėra manoma, kad tai yra Europos Sąjungoje prioritetas. Aš norėčiau išgirsti jūsų išvalgą šiuo klausimu. Ką jūs apie tai man, manote? Valstybės narės, kai kurios e, yra atlikusios visai nemenka parengiamą į darbą. Ir manau, kad šiandien iš tiesų yra laikas priimti tą sprendimą pakankamai greitai. Dar žodelis dėl Erasmus Plus peržiūros, ponia Ferain apie tai kalbėjo, Erasmus Plus yra be abejo sėkmės istorija, dėl to nieks nesiginčys, tačiau nepaisant to kyla visai lė problemų, jos kartojasi, yra administracinių problemų, jas galima būtų ir taip pavadinti, E, susidaro toks įspūdis, kad Europos parlamento nuomonė yra ignoruojama, kad e, renkamasi kitą kryptį, skirtingą kryptį. Mes e, norėjome, kad programų pavadinimai būtų atpažįstami, nes tai yra kaip prekė ženklas. Bet suprantame, ir vykstant diskusijoms su nacionalinėmis agentūromis, kurios turi tas programas valdyti, mes suprantame, kad tie, var, tie programų pavadinimai nebėra vartojami. Valstybėse narėse mums nuolatos kartuojama, kad štai komenijus kaip toks nebeegzistuoja. Aišku, girdimi prašymai dėl supaprastinimo, nes daug sunkiau yra dabar pateikti savo kandidatūrą, tai juk nebuvo parlamento idėja dabar, man atrodo, tos programos turėtų kaip tik tarnauti tam, kad tų sunkumų būtų kuo mažiau. Turime išsiaiškinti, kiek yra e, programų dėka atsiliepiama į mūsų pradinius išreikštus poreikius ir kiek mūsų sprendimai atitinka realią situaciją, kai dėl pagalbos pabėgėliams. E, Erasmus plus dėka teikiami kalbų mokymai yra neblogas dalykas, bet esant dabartiniai padėčiai tai kainuotų labai labai daug. kaina iki šiol buvo, tos sąnaudos buvo žinomos iki šiol, bet dabar jau nebeaišku. O iš kur paimsim pinigų? Man atrodo, bandoma bus paimti iš ten, kur labiausiai trūksta. Tiesiog bus pasinaudota kai kuriais kalbų kursais Erasmus. Labai džiaugčiausi, ponė komisarė, jeigu jūs galėtumėte šiek tiek detaliau papasakoti apie šių labai ambicingų projektų finansavimą. Nes e, nebūtume patenkinti, jeigu lėšos būtų paimtos iš jau egzistuojančių dabar programų, tų naujų projektų finansavimui. Mes norime paremti kai kuriuos asmenys, projektus e, ir žmonės. Ir mes tikrai nenorėtume sakyti, kad tie, tos paramos jie nebegaus, kadangi pinigai keliaus kitiems projektams finansuoti. Tas klausimas būtų toks, iš kur imsime pinigų, bet čia gal jūs irgi turite kokią nors super e, idėją ir jūs žinote, kaip tą problemą išspręsti. Ačiū. Dėkuoju. Kolega Luar, prašau. Welcome. Um... Ačiū, da, pane pirminkė. Norėčiau pasakinti pas mus atvykus ir šiandien mes jau išklausime pranešimą dėl ET 2020. Mano geras draugas ponas Krasnodepskiai parengė tą pranešimą. Ir aš džiugiuosi, kad mes dar kartą pabrėžėme, kad ta platforma yra skirta tam, būtų padėti valstybėms narėms. Noriu tą pakartoti, kad ta programa yra skirta tam, kad valstybės narės galėtų stiprinti savo programas, keistis geriausią praktiką, pasimokyti vienos iš kitų. Ir todėl labai svarbu yra ne, užtikrinti, kad nepažeidžiamos yra valstybė narių kompetencijos. Kaip jūs ketinate užtikrinti, kad bus laikomasi subdarumo principo? Uh, tokiose svarbiose srityse kaip kultūra ir švietimas ir kaip galima bus užtikrinti, kad jos sukurtų pridėtinės vertės. Dėkuoju toliau kolegė Trupelį. Dėkuoju komisarijams už jūsų pasisakymą ir aš pirmiausia norėčiau pakalbėti apie programą Creative Europe ir Erasmus. Mes e, jau girdėjome kritikos, kad labai sunku yra dalyvauti tose programuose. Ir aš tikiuosi, kad kai mes peržiūrinėsime daugiametį finansinę programą, aš tikrųjų, kad vyks tikroji peržiūra, mes turėtume pasistengti supaprastinti sistemą, nes žmonės nuolat skundžiasi, kad labai sunku yra dalyvauti šioje programoje ir taip mes atstumėme žmonės. Ir taip kila grėsmė, kad mes ateityje galėsime atsisakyti šių programų. Todėl aš manau, kad mes turime surasti galimybių paaiškinti žmonėms, kaip galima pateikti paraiškas. Akivaizdu, kad taip, ta situacija, kurią turime šiandien, yra nepriimtina. Toliau, norėčiau dar pakomentuoti tai, ką jūs sakėte apie kultūrą. E, Europos demokratijoje. Jūs sakėte, kad labai svarbu yra ne tik bendradarbiauti su vyriausybėmis, bet ir su įvairiomis kultūros organizacijomis, asociacijomis, su nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir mes žinome iš kitų organizacijų, pavyzdžiui, UNESCO patirties, kad labai svarbu yra bendradarbiauti su da, žmonėmis, kurie užsieimė tai klausimas kiekvieną dieną. Ir čia aš manau, kad iš tikrųjų reikia stiprinti mūsų ryšius su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tikiuosi, kad jūs taip ir darysite. Toliau, jūs kalbėjote ir apie autorių teisės ir kad uh, reikia surasti deramą. Uh, pusiausvėrę, norint apsaugoti tiek naudotojus, tiek autorius. Ir Europos parlamentas jau reikalavo, kad komisija užtikrintų, kad būtų imamas mokestis iš tų tinklalapių, kurie platina turinį, kuris yra apsaugotas pagal autorių teisų apsaugos taisyklės. Dėkoju. Dėkoju, aš suteiksiu galimybę dabar komisijos nariu atsakyti į patytus klausimus, o pato kitiems kolegoms leisime pasisakyti. Prašau. Thank you very much. Dėkoju. Aš pritariu tam, kad, kad kūrybinė pramonė, kūrybos sektorius yra tas sektorius, kur mes turime da, uh, labai daug galimybių, ekonominių galimybių ir todėl reikia paremti startuolius, naujas įmonės. Šiuo metu komisijoje yra svarstoma, ar mums reikia išsamios Europos pramonės plėtros politikos, strategijos, atsiprašau, ar mes galime pasitikėti uh, nacionalinėmis e, pramonės plėtros strategijomis. Ir e, kad gal komisija turėtų tik tai padėti valstybėms narėjams geriau, veiksmingiau, efektyviau formuoti savo pramonės politiką. Aš norėčiau prisidėti prie šios diskusijos pateikdamas naujas mintis apie tai, kaip galima būtų plėtoti kūrybio, kūrybos pramonę, kūrybinę pramonę Europoje. Nes aš manau, kad čia mes turime tikrai labai daug privalumų. Kūrybos pramonė, tai yra tas rytis, kur mes vis dar da, pirmaujame visame pasaulyje. Ir jei mums pavyks suformuoti geras finansinės schemas, kurios paremtų startuolius, uh, ir kartu su komisijos narė Bienkovskė, su komisijos nariu panu Otingeriu ir su komisijos vicepirmininku panu Kataninu mes kaip tik apie tai ir galvojame. Galvojame, kaip galima būtų padėti uh, Europos uh, pramo, pramoninėms įmonėms. Ir aš manau, kad kai kalbame pramonę, tai kalbame ir apie kūrybos pramonę. Ir tikiuosi, kad ateityje mes pateiksime kelias naujas iniciatyvas, kurios bus skirtos būtent kūrybos pramoniai skatinti, pramoniai skatinti. Tai, da, tai galima būtų apibūdinti kaip pastangas kurti koordinuotą požiūrį. Um, the problem of, of small projects uh, nedidelės apimties projektai. Dažniausia apie juos kalba įmonės ir pareiškėjai iš Vokietijos. Čia galiu sureaguoti štaip kaip. Mes atsižvelgiame į jūsų pastabas, mes e, tobuliname Erasmus, taip, kad e, ta programa geriau reaguotų, būtų labiau pritaikyta prie nedidelės apimties e, projektų. 2015 metais Komisija ėmėsi priemonių tam, kad programų dalyvautų kuo daugiau mokyklų. Ir taip mes suteikėme galimybę mažesniems projektams Ir mūsų preliminarūs duomenys rodo, kad beveik 40 procentų procentais daugiau buvo atrinkta mokyklų iš Vokietijos 2015 metais, net 40 procentų daugiau. Toliau, 2016 metais mes Taip pat prašoma teikti paraiškas pagal dvi partnerystės, dvi partnerysčių formas. Ir viena iš jų yra kaip tik yra skirta smulkesniems projektams. Taigi čia mes turėsime smulkiems projektams ir mažoms mokykloms skirtą tokį programų pogrupį. Mes taip pat e, suprantame, kad aš ar mes turime daryti viską, kad padėtume vietos organizacijoms. Turime padėti jiems renkti naujus projektus e, pagal Erasmus Plus programą ir padėti jiems kovoti su radikalėjimu ir ekstremizmu būtent vietos lygmeniu. Nes būtent taip geriausiai galima įveikti šį reiškinį. Aš savo žanginėje kalboje sakiau, kad čia mes galime tikrai suvaidinti svarbų vaidmenį ir vietos valdžios institu, institucijos uh, tikrai gali veiksmingai kovoti su radikalėjimu. Todėl mes manome, kad reikia remti vietos įvairias organizacijas, sporto klubus, mokyklas ir nevyriausybinės organizacijos, kurios veikia būtent vietos lygmenių. Aš tikrai uh, Nuoširdžiai pritariu pasiūlymui surenkti Europos kultūros paveldo metus. Apie tai sukalbėjęs ne kartą, skaitant ir šiame komitete. Tačiau komisija nusprendė kol kas negyvendinti jokių iniciatyvų susijusių su du, specialiais kokiais nors Europos metais, nes dabar komisija nori įvertinti Ar tokios iniciatyvos yra svarbios, ar jos iš tikrųjų daro kokią nors įtaką mūsų visuomeniai? Aš asmeniškai pasisakyčiau už tai, kad mes paskelbtume Europos kultūros paveldo metus, nes aš manau, kad e, tai galėtų tikrai būti labai naudinga ir turizmui, ir vykdant kultūros diplomatiją, ir saugant paveldą, užseimant vietos e, regioninę diplomatiją. Tikrai, tai galėtų skurti didžiulės galimybės, bet kol kas turime pabaigti e, konsultacijas Europos komisijoje dėl e, to, ar verta skelbti kokius nors metus, kaip skirtus kokiai nors temai. Erasmus Plus. Ne aš priėmiau sprendimą, buvo anksčiau jau nuspręsta praplėsti e, tą programą uh, kai buvo jungiamas įvairios programos Leonardo, Kopernikus ir tai, taip toliau. Jūs ir visi kiti galite vadinti tuos, tuos pogrupius tų programų, kaip tik tai norite. Ir aš dažnai matau, pavyzdžiui, da, a, pavadinimą Leonardo, Kopernikus ir taip toliau. Jei jums taip yra patogiau, be abejo, galite naudoti ir šios pavadinimus. Jei taip jums yra paprasčiau identifikuoti konkrečių programų pogrupius, tos programos pogrupius, tai teg, tegu taip ir būna. Toliau. Naujų uh, programų pogrupių finansavimas. Erasmus Plus programos biudžetas buvo padidintas ir mes matome, kad naujoms paraiškoms bus skirtos uh, naujos lėšos. Yra kai kurios programos, kurias mes norėtume pertvarkyti, perorientuoti, nes mes plačiau norime platu, traktuoti uh, visą sistemą. Pavyzdžiui, migrantams skirti kalbos kursai bus įtraukti į daugia kalbystės sritį. Anksčiau tiems veiksmams buvo jau skiriamos lėšos, bet pagal kitą sritį. Akivaizdu, kad Mes turime padėti valstybėms narėms tobulinti savo švietimo sistemas. Todėl reikia čia suprasti, kad e, tai nėra pinigų švaistimas. Mokyklos, mokytojai ir migrantai, pabėgėliai. Visiems jiems yra reikalinga mūsų pagalba. Ir Erasmus plus tikslas ir yra užtikrinti, kad uh, taikų sambuvi mūsų visuomenėje. Subsidiarumo principas. Taip. Tai yra viena iš mano pareigų - saugoti subsidiarumo principą. Todėl aš tikrai negaliu leisti, kad jis jo būtų nesilaikoma. Kai kalbu apie bendrus mūsų tikslus, Ir kai bandau apibriežti savo, savo pareigas, tuomet aš sakau, kad aš nesu kažkoks ypatingas, svarbesnis švietimo ministras. Ne, aš tiesiog sakau, beradome su, kiti, su nacionaliniais švietimo ministrais, kad aš esu toks pat kaip ir jie, tiesiog 29 švietimo ministras, kuris gali padėti jiems geriau suformuluoti savo politikos tikslus. Ir aš tikrai e, labai stengiuosi nepa, ne pažeisti subsidarumo principo. Kultūros diplomatija, čia, taip čia aš visiškai jums pritariu. Toliau. Toliau šiuo metu vyksta diskusijos dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos ir autorių teisų direktyvos. Šie dokumentai yra rengiami šiuo metu ir kol kas dar būtų per anksti komentuoti šių dokumentų detalės. Darbą koordinuoja ponas Ansip, komisijos vicepirmininkas. Ir kol kas mes dar nematėme e, rengiamų dokumentų. Turėsime dar šiek tiek palaukti. Ir Jūs norite pateikti papildomą klausimą. Aš nežinau, ar apie tą patį kitinti kalbėti ar ne. Taip, aš noriu užduoti papildomą klausimą. Jūs sakėte, kad e, kai mes kalbame apie Europos metus, Reikėtų suprasti, kad šiuo metu komisija stengiasi įvertinti, ar tie metai daro uh, kokią nors įtaką, ar jie tikrai ir tai ir pasiteisina. Bet man atrodo, kad kiekvienais metais rengiamos yra tokios ataskaitos, tokie vertinimai. Nes pagal projektų finansavimo taisyklės yra numatyta įvertinti, kokį poveikį tas renginys turės valstybėms narėms. Taigi gal generalinis direktoratas mums galėtų pateikti informacijos apie tokius vertinimus. Ir e, aš e, tikiuosi, kad e, jums bus malonu sužinoti apie visus renginius, kurie buvo finansuojami iš Europos biudžeto. Iš tikrųjų, ten bus labai daug informacijos ir tikiuosi, kad jums bus smagu su ją susipažinti. Dėkoju, aš taip pat norėčiau pateikti papildomą klausimą dėl Erasmus. Ar aš teisingai supratau jūs? Jūs, e, komisijos nori, kalbėjote apie tai, kad mes turime labai gerai sutvarkyti ištobulintą sistemą, pagal kurią pinigai yra skirstomi pagal skirtingus programos prioritetus. Ar aš teisingai jūs supratau? Ar jūs norėjote pasakyti, kad komisija gali savo nuožiūrą keisti e, tą finansavimo struktūrą, Juk e, man atrodo, kad Europos parlamentas turėtų priimti sprendimą dėl to, ar reikėtų keisti e, tokius e, finansinius dalykus. Ir taryba, ir Europos parlamentas juk galų gale turėtų spręsti, ar galima lėšas iš Erasmus Plus programos perkelti į kokias nors kitas programas. Gal jūs galėtumėte iš karto sakyti šios konkrečius klausimus ir po to aš suteiksiu žodį kitiems kolegoms. Pirmiausia, kaip komisijos e, ištikimas e, narys, aš negaliu komentuoti jūsų pastabos. Antras klausimas. Mes ne, nekeičiame lėšų naudojimo paskirties, nes socialiniai tikslai socialinės įtraukties, integracijos tikslai įeina į Erasmus Plus programos e, tikslus. O mes kalbame apie atvykusiųjų du užsieniečių integraciją ir e, daugia kalbystai, kai principai buvo pritarta, kai buvo tvirtinama programa. Mes tiesiog perskirstome lėšas programos sukurtose, sukurtose rėmose. Ir negalima sakyti, kad mes priimam sprendimus nesiklausę parlamento. Ne, mes nepakeitėme socialinių tikslų. Mes tiesiog uh, Dabar galime finansuoti ir papildomus veiksmus, kurie yra susijęs su šiandienos gyvenimo aplinkybėmis. Jūs be abejo kalbate apie metinį programų įgyvendinimo planą. Ir tai be abejo pagal komitologijos procedūrą įeina jūsų kompetencija. Europos parlamentas, taryba ir Europos komisija turi keistis informaciją. Pirmiausia, yra priimami sprendimai dėl metinio įgyvendimo plano ir ponia Pak yra mūsų pranešėja, kuri parengė pranešimą dėl Erasmus Plus programos. Ir Erasmus Plus programoje ir kitose beje programuose yra nurodyta, kiek maksimaliai ir kiek minimaliai galima išleisti kiekvienam veiksmui. Ir kiekvienais metais mes priimame sprendimą dėl prioritetų. O reglamente yra konkrečiai nurodyta, kad kad biudžetą ir tikslus reikia apibriežti labai aiškiai. Bet da, kartu mes žinome, kad ir yra šiek tiek a, a, tokios. A, yra šiek tiek a, manevro laisvės, priimant strateginius sprendimus. Iš tikrųjų, galima pasakyti, kad valstybės narės gali daugiau dėmesio skirti atskiroms programų, atskiriams programų pogrupiams. O kai mes peržiūrinėsime tą programą, mes turime žodelį can, gali pakeisti žodeliu should, turėtų, ten, kur kalbama apie komisijos veiksmus nes panašu, kad dabartinė situacija nėra visiems aiški. Toliau dirbame, keturi kolegos paprašė žodžio, ponia Lapitskė ir po to ponia Sidrova. Bardzo dziękuję. Panie komisarzu, ja wrócę na moment jeszcze do... Dėkoju, ponia pirmininkė, ponia komisarė. Norėčiau grįžti prie Erasmus programos klausimo. Vykstant viešiesiams klausimams, kuriuos surengė mūsų frakcija, vienas iš dalyvių šios programos pristatė labai įdomų principą tam, kad būtų galima studiją susijęti su atlygintina praktika darbo vietoje. Norėčiau paklausti, ar komisija e, parengė kokią nors iniciatyvą šią linkmę, nes aš manau, kad tai yra iš tikrųjų puikus būdas e, plėsti žinių ratą. Norėčiau taip pat paklausti, kiek galima būtų pagerinti jau egzistuojančią sinergiją tarp atskirų projektų ir programų švietimo ir kultūros srityje bei struktūrinių fondų ir Junkerio investicijų plano. Taip pat kaip tai susijęti ir su investiciniais planais. Aš manau, kad tai ir galėtų būti papildomi finansavimo šaltiniai esminėms rytims. Trečia. Nenorėčiau užduoti klausimą, greičiau tai būtų kreipimasis. Niekaip nepavyksta įvertinti egzistuojančių ryšių tarp kūrybos pramonės, kultūros ir kitų sričių, e, kitų ekonomikos ryčių. Dėl to netai patraukliai atrodo ES 2020, kalbant apie kūrybinės pramonės situaciją. Aš norėčiau paklausti, ar galėtumėt susijęsti šie, šį, vykdyti tokį pozityvų lobizmą, kad ES 2020 tai atsispindėtų. Dėkoju, ponia komisarė. Mačiau jūsų darbų planą, jūsų reakciją išklausiau į neseną situaciją ir galiu patvirtinti tai, ką minėjo kolegė. E, labai atvira ir komunikatyvi yra Erasmus programa, e, kai mes su jais kalbam apie galimus pasikeitimus, kai kalbame apie mokyklas, bendruomenės ir jų įtraukimą. Tiesiog tai yra nauja patirtis ir tam reikia laiko, kad būtų įgyvendinti visi pasikeitimai, kad sąlygos būtų tinkamai pakeistos ir įgyvendintos, bet viskas įmanoma. Mes gyvename tikrai labai sunkių, komplikuotų laikotarpių. Pavyzdžiui, komisijos vicepirmininkas ponas Timermanas sakė, kad tai yra pati didžiausia krizė ES nuo pat jos egzistavimo pradžios – Ir aš manau, kad švietimo vaidmuo šiuo metu yra kaip tik labai išaugęs. Mes, e, politikai, susidurėm su daugybė iššūkių. Mums reikia atsakyti į tokius klausimus, kurie susijęs su saugumu, su krizės spaudimu, naujomis ES priemonėmis, naujomis misijomis. Mums tenka tikrai labai didelė atsakomybė. Mokytojai, tėvai, studentai kelia tuos pačius klausimus Jie yra išsigandę, jie kartais turi susidurti su manipuliavimu, su lobizmu. Kolegos jau apie tai kalbėjo. Čekijos Respublikoje dabar atrengiu apvalaus stalo diskusiją su mokytojais kad būtų galima suteikti tikrai uh, e, tikslę informaciją apie tai, ką yra nusprendusios ES institucijos, įskaitant ir Europos parlamentą. Nes e, jie dėja kol kas tos konkrečios informacijos neturi o jį reikalinga objektyvi. Turiu taip pat klausimą dėl informacijos ir metodologinės pagalbos. Nacionalinių lygmenių e, valstybės ministerija švietimo yra už tai atsakinga. Ar ES lygmenių yra numatyta kažkokios medžiagos ir pagalbos, kurią galėtų naudotis valstybės narės? Ir kitas klausimas. Jūsų švietimo paramos ir kultūros programa e, yra aiški, tačiau reikia stebėti, kaip efektyviai yra jos sprendimai įgyvendinami. Tai yra, e, ar tai yra tikrai prioritetas Europos komisijai? Ar jūs norėtumėt išsaugoti viską taip, kas yra, ar norite kažkokių pasikeitimų? Mums reikia argumentų, jeigu norite gauti mūsų paramą. Na ir dar vienas komentaras e, susijęs su darbo atvarkė. Pritariu darbo tarkiai, bet turiu klausimą, kas užtikrins, kad ta darbo tarkiai bus įgyvendinta. E, direktoratai atskiri vykdys tam tikrą darbą, bet kas parengs tuos politikos dokumentus, ar bus kažkokia sudaryta tarp sektorinė darbo tvarkė, kas, kas užtikrins, kad pasiekiama konkrečių rezultatų, nes ši politika labai svarbi švietimo sryčiai ir norėčiau sužinoti, kas už tai bus atsakingas. Ačiū iš anksto už atsakymą. Pirmininkė, dėkoju. O dabar suteiksiu žodį Jolie Ward. Ir paskui kolegai Gramatikakis. Prašau. Dėkoju, pirmininkė. Ačiū komisarė už gražius žodžius susijusius su kultūros dialogu. Jūs taip pat kalbėjote apie švietimo e, įvairovę ir kad sakėte, kad tai yra viena iš svarbiausių vertybių. Aš jau išgirdau pozityvių vertinimų iš mokytojų, iš švietimo organizacijų apie jūsų veiklos programą. Be abejo, ataskaita tikrai verta naudotis, tai padės e, sukurti daugiau pasitikėjimo, tai padės plėtoti dialogą tarp asmenų ir kurti pasitikėjimą. Dabar šiuo metu tai yra ypatingos svarbos dalykas. Norėjau keletą dalykų pasakyti. Pritariu tam, kas buvo išdėstyta. Tačiau, kai jūs kalbate apie verslumą, būtų tikrai naudinga, jeigu jūs galėtumėt įtraukti žodį socialinis prie žodį verslumas, kad kalbėtume ne tik šiaip apie verslumą kaip tokį, Svarbu, kad asmuo, e, kad nebūtų sudarytas toks dalykas, kad žmonės gali veikti be jokių skrupulų. Verslas ne visada yra geras ar teisingas. O štai socialinis verslumas jau yra visai kita koncepcija. Svarbu, kad žmonės aiškiai suprastų, apie ką kalbama, nes jaunuoliui socialinis verslumas yra tas, kas yra susijęs su kokybė, kas yra susijęs su sažiningumu. Ir toks, tokia savoka kaip socialinis verslumas tai dažnai yra susijęs su sąžininga prekyba. Tai yra, man atrodo, tai būtų labai naudinga, jeigu galėtumėt būtent tokias savokas pasitelkti Europos komisijoje. Kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra e, vietoj STEM naudoti STEAM savoką. Mančesteryje mes e, diskutavome apie tai ten ir vyko konferencija Liepą. Ir Ten buvo susirinkę asmenys, kur buvo diskutuojama apie kultūrą ir mokslą, apie sąsąją su dviejų pasaulių. Ir aš su Siemens direktorium diskutavau, tai yra didelės pramonės įmonės vadovas, tai yra verslo įmonės vadovas. Mes diskutavom apie tai ir Siemens pasirodo puikiai supranta, kaip svarbu, e, kad būtų sąsajos tarp šių abiejų sričių, tarp kūrybos srities ir, ir, ir verslo. Siemens yra puikus ambasadorius tos dvasios, apie kurią aš čia kalbu. Ten yra plėtojama puikia praktika. E, ir galėtume kalbėti apie daug dalykų. Vienas iš tų fantastiškų dalykų, kuris yra e, tai, kad esame 28 valstybės narės, mes turime didžiulių galimybių keistis geriausią praktiką. Tai nėra kažkoks tiesiog monologas arba keletas monologų. Tai yra diskusija. Nes kiekvienas iš mūsų turi ką pasakyti, kalbant apie e, gerą praktiką, ar tai būtų neformalus mokymas, mokytojų papildomas mokymas, darbas su jaunimu ir panašiai. Nes iš tikrųjų turime daug ko vieni iš kitų pasimokyti. Norėčiau taip pat pabrėžti neformalaus mokymo vaidmenį vairiose e, srityse. Ar Europos komisija, kad yra ką nors numačius toj srity. Pirmininkė, ačiū. O dabar žodis ponui Gramatikakis, prašau. Trumpai, ponė komisarė. Iš pirmo žvilgsnio tas klausimas netrodo susijęs su mūsų diskusija, bet šiaip ta sąsaja yra tiesioginė. Šyrit. Kaip politikos ir ekonomikos dėstytos norėčiau priminti, kad šien, šiemet e, švenčiame 2400 metų nuo Aristotelio gimimo. Tai yra vienas iš didžiausių visų laikų politinių filosofų. Tai yra vienas iš Europos minties kuriejų. Aš norėčiau pakviesti jūs ir tą patį kvietimą perdaviau mūsų pirmininkiai, mūsų kolegoms, deputatams. Maničiau, kad tai yra 600 e, dalyvių yra užsirašę dalyvauti UNESCO rengiamame renginyje šiai datai pažymėti. E, gaila, kad vėl bandoma kvestionuoti tą pasirinktą datą kultūros metams. E, Pone komisarė, jūsgi sakėte, kad remiate šią idėją. Apie ją daug kalbėta. Kalbėjom apie Erasmus kalbėjome apie labai pozityvius dalykus, kitus mažiau galbūt pozityvius, bet mano šalyje, pavyzdžiui, trūksta koordinacijos. Mano šalį purto didžiulė labai gili krizė. Šalis, kuri išaugina tokius filosofus kaip Aristotelis ir e, kitus didžius žmonės, kurių nesam verti šiaip, šalis e, yra tokie padėtie, kur nuo 2014 nebeveikia jokios programos, 2015 nebuvo pateikta jokių mokėjimų. 2015 e, taip pat, o 16 regis programą ketinama stabdyti. Aš šią informaciją gavau, jeigu norėtumėt, galėčiau jums ją perduoti taip pat. Jauni žmonės yra nevilti, Susirūpinimą sukėlė ir jūsų kita vertus suprantamas požiūris. Kai kalbėjote apie Erasmus programų skirtas ir lėšas, nes reikalinga restruktūrizacija, numatyti kai kurie pasikeitimai ir visa tai yra susijęs su tuo didžiuliu spaudimu, kurį, kurį patiria Europos Sąjunga. Galbūt tas lėšas teks skirti kitiems dalykams, aš bent jau taip suprantu, tačiau norėčiau, kad jūs patiksmintumėte, kaip iš tikrųjų. Ačiū, sako pirmininkė. Prašom, jūs taip pat, kolegė, lyg norėt užduoti klausimą. Taip, dėkoju. Ne visai suprantu, kas vyksta. Erasmus Plus programa man yra labai brangi. jūs galbūt tai ir suerzins, nes jūs gal pasakysit, kad ne jūs už tai esate atsakingas, tai labiau senosios komisijos atsakomybės sritis. Tačiau viską, ką mes girdime apie tos programos įgyvendinimą, sudaro tokį keistą įspūdį, nes komisija paskelbia gairias, kurios neturi nieko bendro su mūsų priimtais sprendimais. Tai kelia problemų. Mes Jeigu būtų gyvendina, ką mes nusprendėm, situacija nebūtų tokia, kokia yra dabar. Be abejo, daugia kalbystė svarbu. Mes taip pat už tai labai aktyviai pasisakėm, bet jeigu norima skatinti daugia kalbystę, tačiau e, tam neužteks organizuoti kalbų kursus e, migrantams. Mes netai turėjome omeny siūlydami programą daugia kalbystėj skatinti. Jeigu Europos komisija nebežino, ką daryti ir bando mūsų iškeltus tikslus, kuriuos aiškiai apibūdinom, e, panaudoti kitaip, panaudoti prieš mūsų politinę valią, tai e, būtų neteisinga. Aš norėčiau, kad komisija bent jau padiskutuotų su mumis prieš tai, jeigu ketinama taip elgtis. Ir norėčiau, kad su mumis būtų apsitarta dėl to, ar mes sutinkame su tais programų pakeitimais, atsižvelgiant į dabartinę politinę padėtį. Ar tai tikrai atitinka mūsų politinę valią? Turimos lėšos yra ribotos, labai ribotos. Ir žinome, kad jos bus panaudotos iki paskutinio cento. Ir jeigu jūs sakote, kad nepaisant to, kad tos lėšos nedidelės, kurias turime, bus E, išeikvotos, tai tuomet atvykite į parlamentą, atvykite į mūsų komitetą ir teikite su mumis kalbėti, kad galėtume visi kartu nuspręsti, kaip elgsimės. Numatyta peržiūra tam yra puikia proga. Tad aš kreipiuosi į jūs ir matau, kad, manau, kad tą galiu daryti visų kolegų vardu, tiesiog jūs turite sureaguoti į būtent šį teisėtą parlamento lūkestį. Ačiū. E, e, Ačiū. Aš manau, kad tai labai svarbus klausimas, kurį reikia išsiaiškinti. Galbūt jūs, komisarė, galėtumėt suteikti mums daugiau informacijos, ne, nebūtinai dabar, bet ir, tol, bet ir vėliau. Ačiū dabar, ponas Venta. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš suprantu, kad šiandieną suprantu, kad šiandieną jums <clears throat> uždavė daug ir gana sunkių klausimų. Bet uh, už vieną dalyką noriu Jums padėkoti. Noriu padėkoti Jums už dėmesį sportui ir jo reikšmę migrantų bei pabėgėlių gyvenime. Tai, kai Jūs sakėte apie sporto diplomatiją, yra aktualu ir būtina į darbą įtraukti vietos lygio klubus, organizacijas, kad sportą taip pat užtikrintume tinkamą sanglaudą. Nes per sportą galima naudingų dalykų nuveikti. Jūs minėjote FIFA ir kai kurias kitas, aišku, neuropinės organizacijas, kurios šiuo metu išgyvena ne patį geriausią laikotarpį. Jos turėjo galimybę veikti savarankiškai, bet jų vadovai elgėsi kaip jiems atrodė geriau, todėl ir atsirado tokių skandalų, į kurį įsivėlė FIFA. Mes girdėjome nemažai kad bus finansuojami kalbų mokymo kursai. Todėl noriu paklausti jūsų, o kokiomis priemonės galima priversti tambę sporto organizacijas bendradarbiauti su mumis, mums padėti, kad e, kaip galima geriau išnaudoti jų potencialą, kad tos sporto organizacijos rūpintųsi ne pačios savimi arba kaip apipudruoti savo įvaizdį, bet kad jos prisidėtų prie socialinių problemų sprendimų, prisidėtų prie migracijos problemų sprendimų. Tokios organizacijos kaip FIFA tikrai yra turtingos ir galėtų tapti alternatyvių finansavimo šaltinių, bet jau tam tikra apimtimi. Pone Budibatė, ačiū. Diskusija tikrai labai įdomi. Visa apimanti ir turtinga. Bet pirmiausia, manau, komisijai ir parlamentui diskutuojant, mes turime pagalvoti, ką esame padarę praeitėje, įvertinti, kokie pasikeitimai numatomi kultūros rytyje. Bet reikia deramai įvertinti tą riziką, kuri kyla kultūrai. Mes nenorėtume, kad būtų vadovaujamasi grinai ekonominiais vertinimais, kurie tai būdingi Junkerio planui. Taip, ekonominė raida, ekonomikos raida yra labai aktus dalykas, bet ekonomikos e, varomųjų varikliųgi yra gerai išsilavinę žmonas, e, aukštos kultūros žmonas gerai suprantantis, kas vyksta aplinkui. Todėl būtų gerai, kad e, jūs kai ką paaiškintumėt, nes jūs, jums buvo užduotas klausimas dėl Štai ko. Ar komisija nekuria 29 sistemos, kuri veiks lygiai grečiai nacionaliniai sistemai? Nes taip, nepamirškite, kad yra sričių, kurios priklauso nacionaliniai kompetencijai ir tai yra švietimas. Bet mūsų tikslas visai kitoks ir daug ambicingesnis. Mes norime sukurti išsilavinusią ir kultūringą Europą. Mes norime, kad būtų lengviau užsitikrinti kvalifikacijų pripažinimą į procesą. Ir mes galime teikti rekomendacijas valstybėm narėm, na, kad ir e, pasinaudoti atviro koordinavimo metodu. Jis labai būtų naudingas ne tik jauniems žmonėms, jiems visų pirma, bet ir kitiems. Toliau, europinis pilietiškumas. Tai taip pat vienas mūsų tikslų, kurio galima siekti, be kita ko, ir bandant palyginti um, sukauptą patirtį. Toliau dėl pramonės. Labai džiugu, kad jūs šiandieną užsiminėte, jog sportas irgi vaidina svarbu vaidmenį. Mūsų komitetas, aišku, dirba daugiausiai kultūros srityje, bet neišvengiamai susiliečia ir su gretimomis rytimis. Po žaliosios knygos, po ataskaitos mes akivaizdžiai matome, kad komisija stengiasi siekti didesnės kokybės, bet labai tikiu, kad ir kultūros reikalų generalinis direktoratas atsižvelgs į tai, ką mes sakome kad kultūra ir verslumas netaip jau nutolia vienas nuo kito. Ir dar trumpai. Jeigu kažkoks sektorius yra pakankamai konkurencingas, tai tai reiškia, kad e, jame veikianti žmonės turi pakankamų įgūdžių. Ir tikiu, kad e, komisijos rengiamas dokumentas įgūdžių tema aprieps ne tik tai ekonominius įgūdžius, verslumo įgūdžius, bet taip pat įgūdžius ir e, kultūros srityje, Kas tai yra? Tai ga, pakankamai sunku apibriežti, bet tai yra a, tam tikras kultūrinių išvalgų gal rinkinys. Tai taip pat prisideda prie bendro augimo ir prisideda prie BVP augimo. Dar vienas dalykas, kad nebijotinai tokių įgūdžių įgyjimas gali užtikrinti geresnę samdomumą darbo rinkoje. Dar vienas dalykas. Komisija iš principo įsakėte peržiūrėti, peržiūrė įgūdžius. Ir ketina be kita ko peržiūrėti ir um, įvertinti, kokią naudą duoda uh, vienu ar kitų metų paskelbimas tokiais ar kitokiais Tai aš taip suprantu, 2016 bus tiesiog 2016 metais. Bet man nelabai aišku, nes ir Europos vadovų taryba, ir kultūros ministrai labai oficialiai yra sakę, dar pirmininkaujant Italijai, kad turi būti paskelbti kultūros metai vieną kartą. Tam pritarė Vokietijos, Italijos, Prancūzijos ir Luksemburgo berots ministrai. kurie bando dabar grįžti prie tos idėjos ir sužadinti didesnį susidomėjimą ją. Taigi priemonių yra, tarsi, priemonių yra pakankamai. Tiesiog reikia pagalvoti. Nes jeigu mes atsisakysime tokios minties, daugelis tų kurie galėtų um, puikiai sudalyvauti, tiesiog e, pamatys, jog e, Europa neturi jokio strateginio plano. Taigi, aišku, mes pateikėme ir konkrečių klausimų, tokių kaip konkretus Erasmus Plus programos finansavimas. Gal šiandieną neatsakysite, bet jūs tikriausiai galėtumėte atsakyti raštu. Kitas dalykas, kokios naujovės mūsų laukia. Taip, yra naujas kūrybinės Europos projekto finansavimas, E, finansavimo priemonę, daug naujovių laukia audiovizualinėme sektoriuje, daugelis priemonių, ypač finansinių priemonių, jau įsibėgėja po truputį. Man atrodo, kad Connect generalinis direktoratas turėtų būti atsakingas už tai, ką aš ką tik įvardėjau, bet tikrai ne šimtaprocentinė apimtimi, nes ir mes turime kompetencijos veikti. Daugelis direktoratų e, svarsto labai panašius klausimus, kurie rūpi ir mums. Iki šiol beje, netiek daug buvo leidžiama iš fondų kultūriniams programoms finansuoti, bet kodėl negalima EFSI fondų pakelti į aukštesnį lygį, tam, kad ši priemonė leistų geriau integruoti visus kitus išteklius. Jų galų gale atsivertų naujų galimybių ir bankams, ir kitoms suinteresuotosioms pusės. Mes galėtume galvoti ir kaip įtraukti um, nacionalinius subjektus. Manau, kad labai svarbu analizuojant tokius e, elementus, Viskas siejate be kitako su kultūra ir švietimu. Negalima analizės daryti apsiribojant vien tik tai vienu sektoriumi. Nes tada niekada nerasime papildomų finansavimo šaltinių. Dėl migrantų. Manau, kad galima šiuo atveju galvoti apie horizontalaus metodo taikymą. Ir aišku, galima juos įtraukti į Erasmus Plus programą, pasiūlant jiems um, integracijos programas. Bet akivaizdu viena, pinigų mes, mums neužtenka. Po tos deklaracijos, kuri buvo pasirašyta laiko po Paryžiaus įvykių, žinokit, prioritetai kiek pasikeitė iki šiol ir galiausiai politika turi dėrėti su programomis. O programoms turi būti ne tik kuriamos, bet ir iš karto galvojama apie jų finansavimą. Ir pirmininkas Junkeris ir komisarė Mohorinė kalba apie daugelį dalykų. Taip, mes norime, kad geriau būtų finansuojama užsienio saugumo programa, kad geriau būtų finansuojama kitos rytis, bet nematome jokių didesnių poslinkių. Jūs tikrai e, galite būti tikrai, kad mes jūs palaikysime. Bet negalima nuolatos skolintis iš kitos kišenės, svetimos kišenės. Erasmui yra skirtos lėšos, bet negalima jų mėtyti kažkur kitur, kad būtų kažkas kita finansuojama. Uh, Politika nebus, e, neduos teisingų vaisių, gerų vaisių, jeigu o, į tai neatsižvelgsime. Humanitarinės pagalbos e, didinimas iki 3,2 milijardais. Buvo parengta ataskaita, kad pagal komisijos parengtą ataskaitą 16 metais bus papildomai skirta maždaug 26 milijonai eurų. Ar negalima tų pinigų panaudoti migrantų ir pabėgėlių stovyklose gyvenantiems vaikams, vaikų švietimui, mokymui. 2 procentai dabar humanitarinės pagalbos skiriama švietimui. Tačiau yra 400 tūkstančių vaikų, kurie gyvena Turkijos pabėgėlių stovyklose. Ir be, be švietimo Jie neturės be mokymosi, jie neturės ateities. Aš ilgai kalbu, atsiprašau labai, bet man tai itin rūpi. Ir aišku, būtų labai malonu išgirsti, kokius naujus prioritetus jūs ketinate nustatyti. O jūs galite uh, būti tikri, jog mes būsime jūsų sąjungininkais. Taigi prašom. Dėkoju. Aš norėčiau sugrįžti prie to, ką sakė Kobero Verts. Kai mes e, bandome e, identifikuoti e, tas sritis, kurioms bus skiriama daugiausia dėmesio, mes visuomet elgiamės lankščiai, mes nuolat palaikome dialogą su komitetu ir aš asmeniškai ir mano tarnybos. Ir mano sekretariatas, mes nuolat su jumis bendradarbiaujame ir visuomet teikiame jums išsame informaciją. Uh, ir balandžio mėnesį, aš nebejoju, mūsų generalinis direktoratas pateiks jums visą jums reikalingą informaciją. Taigi mes darome viską, ką galime tam, kad kuo geriau jūs informuotumėm apie tai, kas vyksta, kas yra keičiama ir kaip. Pone Libatski, jei aš gerai supratau, jūs iš esmės kalbėjote apie pameistrystę, uh, ir apie tai, kaip galima būtų suderinti profesinį rengimą ir Erasmus Plus programą. Erasmus Plus programos vienas iš pogrupių yra skirtas pameistrystai. Maždaug 15 tūkstančių žmonių da, dalyvauja pameistrystės programoje. Ar jūs girdite mane? Gal jūs galėtumėt paaiškinti? Taip, komisarė, aš norėčiau Jums paaiškinti, kad jei studentas, kuris dalyvauja Erasmus Plus programoje ir vyksta į kitą šalį tenai mokytis, tai jisai traktuojamas kaip studentas. Bet aš manau, kad tikrai būtų gerai, jei jisai galėtų kartu ir atlikti kažkokį praktinį darbą, kažkokią stažuotę, kuri būtų susijusi su jo studijomis. Jūs turite da, galvoje, kad tokia programa turėtų būti finansuojama iš programos lėšų ar ka, iš kažkokių kitų šaltinių? Kalbėtoja kalba be mikrofono. I'm sorry. Podmiot, który przyjmuje studenta na praktykę czy staż, jest płatnikiem Na, aš tiesiog noriu pasakyti, kad, kad tas, ta organizacija, kuri priima studentą, turėtų už tai ir sumokėti, už tą papildomą pamistrystę. Bet be abejo, mes nenorime, kad kiltų konfliktas tarp pamistrystės ir studijų Ir gal galima, galėtų būti ir tokia struktūra, kai įmonė, kuri priima tokį studentą, sumokėtų už tai. Nu, gal čia kai ką galima būtų paaiškinti. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti šį pasiūlymą, kai kalbėsite apie tai, kaip bus naudojamos Rasmus Plus programos lėšos šiemet. Dėkuoju. Įgūdžių darbo tvarkė iš esmės yra strategija, Ir ten yra nurodyta, nurodytas pagrindinis profesinio mokymo da, kryptis, taip kaip orientuojamas yra darbo rinka ir kaip galima būtų lankščiau teikti švietimo paslaugas. Ir Valstybės narės turės gyvendinti šią įgūdžių darbo tvarkę, lygiai taip pat kaip bus gyvendinama ir jaunimo garantija ir beveik visos kitos politikos priemonės susijusios su užimtumu ir socialiniais klausimais, nes čia viskas priklausys nuo valstybių narių. Mes galime padėti valstybėms narėms ir tam yra skirtos tam tikros programos, mes galime skleisti informaciją apie uh, įgūdžių darbo atvarkė, bet iš esmės valstybės narės turės viską įgyvendinti. Aš visiškai pritariu Džiuliai, e, kuri kalbėjo apie socialinį verslumą. Man atrodo, kad e, vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiturime, tai yra tai, kaip galim būtų geriau išnaudoti neformaliojo ūkdymo galimybės. Nes socialinė sanglauda, socialinė įtrauktis, neformalusis ūkdymas tai yra tos rytis, kurios gali padėti mums kuo geriau integruoti pas mūsų atvykusius asmenys, nes, tai gali, nes tos rytis yra susijusios su integracinė veikla, su sportu, su da, neformaliuoju ūkdymu Ir būtent čia galima imtis priemonių siekiant socialinės e, integracijos. Dėkoju Jums už Jūsų pasiūlymą. Na, aš nesakyčiau, kad e, Graikija yra maža šalis. Gal joje gyvena tiek daug gyventojų kaip kitur ir gal jos e, a, a, bendras plotas nėra toks didelis kaip kitų valstybių, bet tai, tai yra šalis su labai a, turtinga. A, E, istoriją, labai, e, su didžiuliu istoriniu kultūriniu paveldu. Ir kiek man yra žinoma, jei Erasmus Plus netinkamai yra gyvendinama, tai daž, taip dažniausiai yra dėl netinkamo nacionalinių agentūrų darbo. Mes palaikom ryšius su Graikijos institucijomis ir aš tikiuosi, kad mes galėsime netrukus spręsti iškilusias problemas ir programa uh, vėl veiks, nes e, kai ji veikė, ji, ją buvo labai plačiai naudojamasi. Sportas. Aš visiškai Jums pritariu. Sportas kaip diplomatijos priemonė yra labai svarb, e, svarbus. Mes turime aukšto lygio darbo grupę, kuri nagrinėja, kaip galima būtų geriau išnaudoti sporto diplomatijos galimybės. Mes turime labai gerų pavyzdžių, kai e, sportas vaidina svarbu vaidmenį siekiant e, integruoti e, žmonės mūsų visuomenę. Beje, mes reguliariai lankomės Krainėme, kur vykdomas labai svarbus socialinės integracijos projektas. Ir Mes turime tikrai labai daug e, sėkmės pavyzdžių, kai žmonės yra integruojami panaudojant sporto renginius. Ir čia, čia galima kalbėti ir apie migrantų, pabėgėlių integraciją, apie Romų e, integraciją. Ir aš manau, kad mes turėtume pasimokyti iš tų sėkmės pavyzdžių, galvodami apie tai, kaip galima būtų plėtoti bendradarbiavimą ateityje. Yra dar viena darbo grupė, kuri užsijima da, sporto gerą valdyseną. Čia e, veikia da, sporto organizacijų platforma BIG ir tos platformos organi, e, dal, nariai dalyvauja mūsų darbo grupės veikloje ir tikiuosi, kad ta darbo grupė pabaigs darbą iki vasaros. Ir e, nuo sporto organizacijų priklausys uh, ar jos stengsis aktyviai prisidėti prie to, kad valdysena sporto srityje būtų gerinama ar ne, tiek nacionaliniu, tiek Europos lygmeniu. Dėkoju. Dėkoju gerbiamasis komisijos nariai už labai turiningą, labai įdomią diskusiją. Kolegos nemažai minčių išsakė ir Mes e, tikrai matome, kad komisija dabar skiria daugiau dėmesio visiems šiems klausimams, kurie mūsų galva yra strateginės svarbos, galvojant apie būtinybę, kuo daugiau žmonių įtraukti. Ir Aš manau, kad mes galime išnagrinėti įvairius e, bandomuosius projektus susijusius ir su švietimu, ir su pilietybė, ir da, e, savanorystės metai buvo labai naudingi ir aš manau, kad galima būtų sugrįžti prie savanorystės e, savokos ir reiškinio ir suteikti jam naują postumį. Dėkuoju Jums už užsame informaciją ir jeigu pateiksite išsamesnės, išsamesnės informacijos raštu, aš su malonumu ją paplatinu.